lėčiau. Taigi jau e, ketvirtas ar penktas bandymas nuomonę, kurią mes ketiname šiandieną svarstyti. Yra šiaip jau adresuota Envi komitetui. Jie darys pranešimą dėl pasiūlymo keisti direktyvą dėl siros kiekio jūrinėme, kurio dalinis, e, tai būtų dalinis keitimas, komisijos pakeitimai mėgina suderinti direktyvą su Marpol e, konvencijos, e, nes jūro organizacijos konvencijos šeštojo priedo reikalavimais. Ir nors šeštasis Marpol konvencijos priedas buvo patvirtintas jau 2008 metais dėja komisija savo pasiūlymus dėl direktyvos keitimo pakeitė tik tai prieš keletą mėnesių. Ir visą tai nepaisant to fakto, kad vieni iš grįžčiausių reikalavimų jūriniam laivų kūrui įsigaliojo jau praeitų metų Liepos mėnesį arba kai kurie kiti įsigalios nuo 12 e, metų sausio. E, be abejo, reikia pasakyti, kad su valstybėm narėm vyko diskusijos irgi 2008 metų ir tos diskusijos Tose diskusijose buvo mėginama taip pat atsižvelgti įvairių interesų grupių nuomonės. Visą tai e, buvo apibendrinta bendruomonė Dėl to, jog reikia imtis priemonių oro švarumui užtikrinti ir e, kad laivų keliama tarša panašu e, dabar yra didesnė negu bet kurio kito šaltinio. Jeigu kalbėsime visiškai atvirai, tai reiktų paminėti, kad kol kas tik tai dvi šalis neratifikavo naujų reikalavimų, tai yra Estija ir Latvija. Aš nežinau, ar tai reiškia, kad keltai kursuojantis tarp Estijos ir Suomijos tiesiog neturėtų laikytis tų reikalavimų ar kažką kitą. Bet kuriuo atveju tik dabar, kai terminai jau visiškai spaudžia, staiga pasigirdo balsai, kad oi atleiskite, mes nesupratome, apie ką čia kalbama. Na, jeigu aš būčiau politikė populistė, be abejo, palaikyčiau tokią retoriką ir sakyčiau, oi taip iš tikrųjų labai gaila ir ką mes dabar galim padaryti, kad padėtį ištaisytumėm. Bet aš manau, kad turėtumėm vis tik tai elgtis respektabiliai ir turėtumėm e, savo veiksmais e, laikytis to, dėl ko balsavome, jeigu norime, kad e, tarptautinėse organizacijose į mus žiūrėtų rimtai. E, IMF e, e, taisyklės galios 2011 metais, įsigaliojo 2011 metais ir Aš manau, kad mes dabar negalime siūlyti atidėti naujų reikalavimų įsigaliojimo. Ketvirtasis, pavyzdžiui, pakeitimas. Na, kur kalbama, kad e, komisija ir valstybės narės turėtų susilaikyti nuo kažkokių tai priemonių e, nukreiptų prieš firmas, kurios e, mėgina įdėkti E, vienas ar kitas priemonės skirtas prisitaikyti prie naujų taisyklių. Na, mano pačios e, pozicija būtų tokia, kad vėlgi sieros kiekio mažinimas skirtas oro kokybei gerinti ir tai reiškia, kad e, šios taisyklės turėtų galėti visose ES jūrose, netgi jeigu jos nepriskirtos prie ECE kitų išeičių kaip ir nėra. Mano antrasis pakeitimas būtent apie tai ir kalba. Trečia. Augančios jūrinio kūro kainos gali nukreipti dalį krovinių srautų iš jūros kelių į susumos kelius. Todėl manytumėm, kad reikėtų vertinti atsargiai tos sektorius, kurie priklauso nuo jūrų transporto. Vėlgi e, yra prieštaringų nuomonių, kai kurie sako, kad jeigu e, kroviniai bus nukreipti į kelius, e, tai tuomet situacija bus visiškai kitokia. Ketvirta, aš nepalaikyčiau komisijos pasiūlymo visiškai uždrausti kurus, kuriuose yra daugiau negu 3,5 dalis e, siros. Aš siūlyčiau kad turėtumėm kalbėti tik tai apie kūrą, kurį naudoja laivai, kurį degina laivai, o ne kūrą, kuris transportuojamas laivais. E, jau kalbame apie suskystintas gamtinės dujas ir panašiai. Žodžiu, čia yra visai kita istorija. E, turėtų netrukus įgalioti nauji saugos reikalavimai ir mes turime to nepamiršti. Taip pat turėtumėm saugoti visuomenės sveikatą ir todėl aš siūlyčiau griežtesnius reikalavimus taip pat kitose jūrose ir taip pat, kad jie būtų taikomi ir keliaiviniams laivams. Be to, ne tik tai laivams, kurie plaukia reguliariais maršrutais. Čia yra mano 8-9 pakeitimai. Ir mes taip pat norėtumėm, kad komisija pateiktų ataskaitą dėl to, kaip įgyvendinamas šios nuostatos ar sumažėjo oro tarša ir panašiai. Ir jeigu reikėtų, kad komisija taip pat parengtų naujus, naujas teisėkuros iniciatyvas. Tai būtų dešimtasis pakeitimas. Jūs iš viso pateikėte 101 pakeitimą. Ir draugės su pranešėju aš mėginau visą tai apibendrinti kompromisinius pasiūlymus. A. Pasiūlymas yra dėl griežtesnių reikalavimų seka regiono ribų. E, čia komisija turėtų nustatyti aišku galtinį terminą, nuo kada tai turėtų būti taikoma. Toliau prieiga prie kūro, galimybių panaudoti alternatyvas priemonės, taip pat e, laivų galimo atidavimas į vartynus ir panašiai. Manau, kad neturėtumėm rinktis E, netidėliotino baudimo kelio. Toliau kalbame apie kompromisą C. Galima srautų nukreipimą į sausumos kelius. Mes norėtumėm, kad komisija pateiktų pasiūlymų, kaip palaikyti įmonės, kurios dabar susiduria su ekonominiais sunkumais. Kompromisinis pasiūlymas D. Dėl NG ir jūrų saugos konvencijas. Aš taip pat pateikiau E kompromisinį pakeitimą, kuriame kalbama apie kitas kūro rūšis arba kitokius, veikiau galbūt kitus cheminius elementus, pavyzdžiui, juodai anglį arba suodžius. E, Manau, kad šie dalykai neturėtų atspindėti direktyvos pačiame tekste, turinyje, bet veikiau preambulė. Kaip pranešė, aš nepalaikau šios minties, tačiau kolegos be abejo gali ją palaikyti. Taigi, remiantis to, kas pasakyta ir atitinkamais argumentais, aš arba palaikiau arba nepalaikiau kolegų pateiktus pasiūlymus ir visą tai atsispindi balsavimo sąraše. Jūs matote ten mano poziciją. Na ir mano pozicija pirmiausia grindžiama argumentais, kurie buvo pateikti. Ne, norėčiau tą progą iškės jūsų komentarų ir jūsų pastabų. Ačiū toliau, EPP, vardu ponas Itala. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Iš tikrųjų nuveikė didžiulį darbą, bendradarbiavome sėkmingai. Na ir mūsų frakcija galėtų palaikyti daugumą pakeitimų, tik tai galbūt išskyrus paskutinį e, kompromisinį pakeitimą, dėl, dėl kurio aš tikrai nesutinku. Ir čia mes nutarėme, kad mūsų frakcija balsuos laisvai. Bet bet kuriuo atveju darbas iš tikrųjų atliktas puikiai. Turiu tik tai pridurti, kad aš atstovauju Suomijai. Ir Suomijos požiūriu tai yra, na, šiaip jau labai toks nesėkmingas sprendimas. 2008 metais priimtas šis sprendimas, bet 2008 e, metais pasaulis atrodė gerokai kitaip. Ir e, tuo metu Jėmo rėmuose atlikti įvairūs vertinimai, tiek, tiek ekonominiai skaičiavimai, tiek aplinkos poveikio vertinimai, e, atrodo visiškai kitaip. Be abejo, problema yra ta, kad e, tarptinėje politikoje klaidų paprastai nepripažįstama. E, Nekokios tendencijos prasidėjo praeitais metais transporto srityje. Vėlgi buvo primtas sprendimas dėl e, emisijų iš transporto, kas turėjo būti taikomas ES teritorijoje, o ne jos dalyje. Dabar e, vėlgi įmamasi kitokių priemonių ir e, šiaurės šalims iš tikrųjų tokie argumentai yra sunkiai perimtini. Šią poziciją sunku apginti. Pavyzdžiui, pateiksiu Suomijos pavyzdį. Rusija nors ratifikavo šį sutarimą, jie neketina jo vykdyti, toliau naudojasi senais emisijų, e, senom emisijų normomis. E, na ir transportuojamas prekes pirmiausiai patenka į Rusiją, tokiais atvejais, o po to jau sunkvežimiais yra pervažamas Suomoje. Suomija. Taigi nežinau, ar iš tikrųjų reikėtų e, kai kada taip diskriminuoti mažasias valstybės narės, galbūt kai kada reikėtų tiesiog atidėti apskritai vykdymą. Šiaip taip manyčiau, kad e, reikėtų imtis bent minimalių priemonių pačiai švelninti. Na, o šiaip jau, manau, kad visi pakeitimai skirs paskutinį iš tikrųjų bus palaikyti ir rasime tinkamų sprendimų. Toliau pana Zemke. Aš norėjau iš pradžių padėkoti pranešiai už didelį nuveiktą darbą ir savo politinės frakcijos, tai yra socialistų demokratų vardu, norėjau išsakyti keletą pastabų dėl šios direktyvos. Mes laikomės nuomonės, kad tiesiog absoliučiai būtina, kad direktyva būtų adaptuota, pritaikyta. Ir noriu tai pabrėžti labai stipriai, kadangi dirbant prie direktyvos pasigirdo iš tikrųjų labai skirtingų nuomonių, labai vairių balsų. Uh, Ir mes turime priimti domen visus, kad ir labai skirtingus argumentus. Kai kada iš tikrųjų mes matome akivaizdžių argumentų, kur kalbama apie tai, jog reikia e, gerinti aplinkos būklę tiek jūroje, tiek e, uostuose. Kita vertus, mes kaip transporto komitetas turėtumėm būti atsakingi taip pat už transporto vystimasi, skaitant ir jūrų transportą. Taigi turėtumėm primti sprendimus, kurie akivaizdžiai būtų naudingi ekologiniu požiūriu, kita vertus, jie neturėtų sukurti situacijų, kada jūrų transportas E, gali prarasti savo reikšmę kai kuriuose valstybėse narėse. E, šiaip jau e, direktyvos pasiūlymas iš tikrųjų yra geras, parlamentas taip pat daug ir giliai dirbo. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie kompromisus. Mes būtumėm linkę palaikyti visus penkis kompromisinius pasiūlymus, kuriuos pateikė pranešė mes. Manome, kad jie visi yra protingai parengti, yra pakankamai pagristi ir logiški. Ir Taip pat mes manome, kad ši direktyva turėtų būti taikoma visoms, visiems Europos teritoriniams vandenims, o ne jų dalį. Kalbant apie kompromisus, mes kiek daugiau galbūt turėtume padirbėti prie kompromiso C. Ir mūsų nuomonė taip pat šiek tiek skiriasi nuo pranešėjos, e, kai kalbame apie kompromisą E. E kompromiso esmė yra tas faktas, kad komisija turėtų parengti naujus pasiūlymus dėl SO ašies. Mes nekalbame apie konkrečius terminus, konkretų kažkokį tai laiko, laikotarpį, per kiek tai turėtų įvykti, tačiau jeigu mes kalbame apie kūro kokybę, aplinkos kokybę, tai kažką tai reikėtų čia daryti. Na ir kalbant iš šito 100-120 pakeitimų, kurias pateikė politinės frakcijos tiek viduje, tiek tarp frakcijų mes e, daugiaus, daugelio atveju susitarėme. Galbūt dėl 65-ojo mm, pakeitimo e, situacija šiek tiek sudėtingesnė, mes tarpusavyje apsitarėme, kokios pozicijos čia laikytis, kur ponas Cilė siūlo labai griežtą sprendimą vietoj 3,5 procento sieros junginių, kaip siūloma komisijos tekste. Jisai siūlo nustatyti tik tai 1,5 procento ribą. Tai gana kontroversiškas klausimas. Šią dieną ir aš, aš esu tikras, kad reikės pastelgti ekspertus, išklausyti jų nuomonių. E, rytoj rytą mes kaip policinė frakcija turėtumėm turėti galtinai suformuotą savo nuomonę šio klausimu. Ačiū. Voorzitter, dank aan de rapporteur. We hebben op een goede manier samengewerkt over de geschiedenis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už labai gerą bendradarbiavimą rengiant ir svarstant kai kurios pakeitimus. Man reikės, kad pranešėjai tikrai surado protingų sprendimo būdų. Buvo jau sakyta, kad yra valstybių, kurios nėra patenkintos tarptautinės jūro organizacijos požiūriu ir tuo šešių metų laikotarpiu, šešių mėnesių, atsiprašau, laikotarpiu, kuris dar yra ir kuris tęsiasi, kol įsigalios visi pakeitimai. Pritariu pranešėjai. Pritariu pranešėjos nuomonė dėl to, kad taisyklės turi būti taikomas visai Europai. Tikrai keista, kad tuo tarpu galima išskirti vos net tris tokius regionus. Manau, kad tai tikrai nesuvokiama aplinkos apsaugos požiūrių ir, aišku, konkurencijos požiūrių. Ta pati galima pasakyti ir apie kitus kompromisinius pakeitimus. Mes negalime pritarti pirmajam kompromisiniam pasiūlymui, nes jisai peržengia nustatytas direktyvos ribas ir diskusijos ribas. O visa kita, ponė pirmininkė, tikrai, kas sako pranešėja, mums priimtina. Aišku, mūsų frakcijos jungtinės karalystės kolegos galbūt kitai balsuos, bet manau, kad jų toks kitoks požiūris nieko nenustebins. Nu, pana Vandalan, nereikia gal tampyti liūtų už ausų. Ponas Taylor. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu žaliųjų frakcijos vardu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Uh, ir po keletos e, minučių pasisakysiu dėl paties pranešimo, bet manau, kad klausimas yra netoks. Keisti ar nekeisti sieros kiekį? Aš manau, kad Marpolo konvencijoje viskas pakankamai aiškiai pasakyti ir mes turime laikytis tų taisyklių. Bet tuo metu, kai pagal Marpolo konvenciją buvo priimamo mažinimai, jie ir buvo svarstomi, o frakcija pateikė nemažai pakeitimo, aš asmeniškai 20. Ir labai trumpai norėčiau pasisakyti dėl kompromisinių pakeitimų. Mes tikrai pritarėme jiems, nes labai gerai suprantame, kad reikia toliau griežtinti sieros kiekio išmetimus. Ir per šešėlinių pranešėjų uh, susitikimą buvo nemažai kalbėta apie tai, tikėjausi, kad į tą diskusiją virs a, konkrečiais kompromisiniais pasiūlymais. Aš jau dėja taip neįvyko ir mes tai galime apgailestauti, kad reikia atsisakyti pakeitimų. Dabar C kompromisinis pasiūlymas. Mes tikrai nepritarėme jam, manome, kad netaip yra, kaip pasakyti, ir kad neišvengiamo sieros kiekio mažinimo a, negalime tikėtis. O mažinimas ir lygių keitimas turi būti tokie, kad poveikis būtų minimalus. Mes taip pat nepritarėme tam, kad ES fondai TNT arba Marko Polo būtų naudojami šiai sričiai. Taigi, C kompromisinis pasiūlymas nepriimtinas, nes reik, internalizavimas turi būti vykdomas išorės sąnaudų transporto srityje ir jūrų transportas neturėtų būti išimtimi. Taip pat D kompromisinis pasiūlymas ir yra suskistintos gamtinės dujos. Aš manau, kad nebejotinai jūr, jūroje laivų naudojamas kuras, ko gero, pralošia šiuo atveju suskistintoms dujoms. Tačiau pasiūlytas pakeitimas vėlgi daro nuorodą į Marko Folo fondus tam, kad būtų skatinamas suskistintų dujų panaudojimas. Ir šiuo atveju mes pritarėme minčiai. Taigi, pirmininkė, aš manau, kad reikia balsuoti už šį pakeitimą dalimis, nes mes galime pritarti suskistintų dujų vartojimui, bet ne tai kitai daliai pakeitimo, kurią aš minėjau anksčiau. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad žalieji tikrai kompromisiniam E variantui visai linkę pritarti. Ponas Kain. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, matome, kad atsižvelgiant į vairias sieros kiekio vertes ir požiūrį į verčių nustatymą. Tai dera pasakyti, kad net ir frakcijose kolegos mano labai įvairiai. Viskas priklauso nuo atskirų valstybių narių ekonominių interesų. Suomijai gal nekyla didesnių rūpešių ir negalvojama, kaip miškinime dienos, pavyzdžiui, pramonė išgyvens nes mediena gabenama jūrų keliais, o pokyčiai laivų naudojamo kūro kainos rytyje darys didelį poveikį ir medienos pramonė. Gali būti, kad kuras net pabranks 60 procentų, jeigu mes nustatysime pusantro procento sėros kiekį laivų kūrė ateityje. Taigi, atsižvelgiant į visus aplinkos saugojos srityje padarytus vertinimus, galima pasakyti, kad mūsų strategija gali būti ir netiksli ateities požiūrių, arba netgi galbūt mes ne visai tą kryptimį žengėme, kurią reikėtų žengti. Taigi nereikia pamiršti, kad liko tik trys metai. Ar surenkti įvairūs klausimai apie turimas techninės galimybės ką nors padaryti. Aišku, viena iš tokių galimybių yra suskystintų dujų naudojimas, mes tikrai e, sveikintume tokios galimybės įteigimą ir nebejotinai šiuo atveju sėros kiekio išmetama kur kas mažiau, bet reikalinga visa infrastruktūra. Ir artimiausių metų tokios infrastruktūros nebus, todėl panaudoti suskystintas gamtinės dujas nebus įmanoma. Dar vienas dalykas - skaičiuoti išmetamasias dujas gal kiek per anksti. Ir dar vienas dalykas - nepamirškime, kad tos nu naujusios taisyklės didžiausią poveikį darys uh, tam laivynui, kuris plaukioja trumpais atstumais. Be to, įvairūs statistiniai duomenys rodo, kad išlaidos gali išaukti maždaug 2 procentais. Dar vienas dalykas, kad pačios valstybės narės derasi su tarptautinė jūrų organizacija. Ir valstybės narės tikrai turi daryti viską, kad būtų įgyvendinti tarptautinės jūrų organizacijos TJO priimti sprendimai. Nes kitaip mes galime sunaikinti viską, ką iki šiol esame sukūrę. Pirmininkas, dar yra penki kolegos, kurie nori pasisakyti iki komisijos ir prašyčiau kalbėti konkrečiai ir trumpai. Toliau ponas Fleckensteinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už e, gerai atliktą darbą. Ir manau, atėjo laikas imtis kokiu nors priemonių šioje mūsų svarstomoje srityje, nes visiškai akivaizdu, kad tos priemonės turėtų būti taikomas ne kokiame nors apibrieštame siaurame regione, bet visoje Europoje. Bet kyla dar vienas klausimas – ar reikalinga numatyti kažkokį pereinamąjį laikotarpį, per kurį laipsniškai bus įvedamos taisyklės. Dar mes girdėjome kolegų, kurie sako, kad reikia pagalvoti ir apie technologinę pažangą. Dar vienas daiktas, kurį, dalykas, kurį noriu pasakyti, kad nesu visai tikras. Ar reikia vadovautis investicijų požiūrių. Prieš 35 metus pradėjau dirbti dujų bendrovėje ir tada kaip tik buvo kalbama apie tai, kad netrukus suskistintų dujų terminalai atsidūrus at, bus sukurti visoje Europoje, bet praėjo tiek metų mes vis apie tą patį kalbam. Dabar 53 pakeitimas. Juo bandau aiškiai pasakyti, kad netaip jau svarbu, kaip mes pasieksime to tikslo, kuris mums rūpi. Galų gale svarbiausia riboti ne patys įros kiekį, bet išmetimų, tarš, išmetamos taršalų kiekį. Ir tai yra svarbiausias dalykas, tik reikia surasti tinkamą metodą. Ačiū toliau, ponia Maisner. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai malonu, aišku, kad mes tampame šios ryties specialistais. Bandysiu kalbėti trumpai. Aišku, valstybės narė susidūrė su problema, tačiau buvo pasirašyti susitarimai, o problemos anaip tol neišspręstos. Ir reikia pasižiūrėti, kaip išvengti uh, tokios situacijos, kai grįžtama prie senųjų įpročių. Aišku, nežinau, kaip tą padaryti. Mes galime ir toliau visai skatinti suskistintų dujų vartojimą. Bet galėčiau pateikti porą pavyzdžių, kai suskistintų dujų vartojimas pasiteisino, bet aš manau, kad iki pat 15 metų mes dar nekartą šį klausimą aptarinėsime, nes reikia sukurti atitinkamą infrastruktūrą. Todėl techninių klausimų svarstymas tikrai reikalingas. Tuo pat šiuo metu reikia panalizuoti ir kitas paskelbtas ataskaitas. Na, pavyzdžiui, prisimenant viešus klausimus, buvo kalbama apie jungtinėse valst valstijose taikoma savanoriško ribojimo principą. Ir atsirado tokiu būdu jungtinėse valstijose tam tikras išimties taikymo trumpas laikotarpis. Mes galėtume irgi pagalvoti, kaip galima būtų tai padaryti. Aš manau, kad e, pranešėja labai teisingai analizavo visą tai. Kita kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas dalykų, nes daugelį e, klausimų jau paminėjo mano kolegos. Aš žinau, kad visi mes norėtume, kad mūsų transporto priemonės kaip galima mažiau terštų orą. Ir todėl komisija siūlo atitinkamas priemonės. Tačiau aš manau, kad svarstant tokius dalykus reikia uh, neužsimer, neužmert akių prieš tikrovę. Jeigu mes norime, kad kažkas pasikeistų, tai reikia realistiškai mąstyti ir neabejotinai, kad įvedus griežtesnius apribojimus, išlaidos laivybos ženkliai padidės. Kai kalbame apie taikymo mastą, tai mes nepritarėme siūlomam taikymo mastų ir nepritarėme ją, jo išplėtimui. Turiu galvoje A kompromisinį pasiūlymą. Aš manau, kad ta riba, iki kurios mes galime eiti, yra tik tai, dėl ko susitarėme tarptautinėje jūrų organizacijoje nes atskiros valstybės narės yra pasirašysios. Ir būtent tuo mes turėtumėm vadovautas. Aišku, tai nereiškia, kad ES viduje mes neturime teisę svarstyti ko nors papildomo, nesvarstyti kitų priemonių, bet nepamirškime to, dėl ko susitarta tarptautinėje jūrų organizacijoje. Dabar um, laivai, kurie atplaukia iš kitur, iš už IKAS ribų ir tą 0,1 procentą. Kodėl mes negalime to daryti? Galime daryti. Dar vienas dalykas prieiga prie kūro. Aš manau, kad visi sutarsime, kad jeigu įmanoma plačiai pasinaudoti kūrų ir dėl tos priežasties mes remiame B kompromisinį pasiūlymą, nes jis mano galva yra tikrai labai geras, mes taip pat remiame kompromisinį pasiūlymą dėl modelio pakeitimo. Dar vienas dalykas tai yra suskystintų dujų vartojimas. Reikia pagalvoti, kaip tą padaryti, nes pati mintis yra labai gera, bet yra ir kitų kompromisinių pasiūlymų, kurie mes negalime pritarti. Taigi, apibendrinsiu, ponia pirmininkė, Šis dalykas, ši tema yra labai sudėtinga, bet aš manau, mes turime labai elgtis atsargiai tam, kad Europos verslas neatsidurtų nepalankiausias sąlygose. O jeigu mes uh, elgsimės be to dairiškai, tai neabejotinai, kad Europos verslas nukentės. Ir dar vienas dalykas, uh, Mes galime siekti, ko mes norime, bet reikia tikrai žiūrėti, kas vyksta žemėje. Jeigu galima truputį e, sumažinti taršą, tai ją reikia mažinti. Ir reikia mažinti kaip įmanoma. Aš irgi galvojau, kad e, šiuo atveju mes turėtume kalbėti apie geresnį jūrų transporto panaudojimą, o ne apie tai, kad nuo jūrų transporto viską perkeltume ant van, vidaus vandens kelių ar kitų transporto e, rušių. Nes aš manau, kad mes turime nuosekliai veikti atsižvelgiant į mūsų tartautinius įsipareigojimus, be kitako. Ačiū toliau, ponas Krameris. Oh. Also ich bedanke mich auch nochmal bei der Berichterstatterin für die gute Zusammenarbeit. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai pirmiausia už tai, kad mes gerai bendradarbiavimą Per pastaruosius septynerius metus Europos parlamente šis klausimas ne vieną kartą buvo svarstytas. E, buvo jisai svarstytas ir JTO, bet dabar jau Tartautinė jūro organizacija lyg ir žengia kažkokį tai žingsnį. Jeigu mes norime sumažinti taršą, tai nepriklausomai nuo to, ar mes kalbam apie oro transportą, ar kelių transportą, ar kokį kitą transportą, visi visadagi e, kaip argumentą kelia galima išlaidų didėjimą. Pasiprisiminkime, kada kalbėjome apie geležinkelius, mes kalbėjome apie tai, kad neturi padidėti uh, geležinkelių išlaidos ir galutiniam rezultate nieko nepadarėme, todėl kad nepavyko internalizuoti išorės išlaidų. Nėra tokio labai pigaus kelio taršai mažinti. Yra tik tai saliginai pigus kelias ir jisai gali būti pritaikytas, sakysime, jūrų transportui. Kitose sritise geriau pavyko tai padaryti. jeigu pasižiūrėsime, ką siūlo ponas Fleckensteinas. Ir tuos pavyzdžius, kuris jis pateikia, bet tie pavyzdžiai iš bradolinės energetikos srities. Aš manau, kad labai svarbu, kad mes išlaikytume technologinį neutralumą, nes nesame inžinieriai ar specialistai, todėl neturėtume užsimti jų darbų. Mūsų uždavinys stengtas aplinką apsaugoti ir mūsų uždavinys sukurti lygias sąlygas visiems rinkoms dalyviams, o ne apkrauti didesnę naštą vienus, bet suteikti landą kitiems teršti. Ačiū, toliau komisija. Būtų gerai, kad jūs pirmą prisistatytumėte. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu Kasan Berma, dirbu generalinėme aplinkosaugos direktorate ir esu atsakingas už šios direktyvos peržiūrą. Tikrai labai noriu padėkoti jūsų komitetui už įdomias diskusijas. Jos beje praėjusį kartą buvo irgi nemažiau įdomas, turėjau galimybę asmeniškai jų klausytis ir susitikti su pranešėjams. Diskusija kartais daugiausiai sutelkia dėmesio kažkokiems smulkesniems klausimams jūrų transporto srityje. Bet norėčiau dėl to atkreipti jūsų dėmesį, kad motyvas dėl šios direktyvos peržiūros sutampa su Europos komisijos siekiu pagerinti aplinkos oro kokybę. O tai reiškia, kad turi būti nustatyti standartai, kurie mažintų aplinkos oro taršą ir tuo pačiu nedarytų didesnio neigiamo poveikio žmogaus sveikatai. Taigi e, sieros kiekio kiekis per pastaruosius 20 metų sumažėjo gal 80 procentų visose kitose transporto srityse. Dabar atėjo ir jūrų transporto laikas faktiškai išlaidų požiūrių, jūrų transportas kaip tik ir yra ta transportos rušis, kuri galėtų pakankamai veiksmingai, tai yra nedidinant išlaidų, sumažinti išmetamos eros kiekį. Aišku, mes dažniausiai sprendžiame regioninės problemas, bet jas spręsti reikia a, pasinaudojant visiems priimtinais metodais. Todėl mes teikdami pasiūlymą ypač atsižvelgėme į tarptautinėje srityje prisimtus įsipareigojimus. Na, pavyzdžiui, kad ir a, vienos konvencijos nustatyta prievolė užtikrinti Junktinių tautų kloso konvencijos priemonė užtikrinti galimybę saugiai plaukti iš vieno punkto į kitą. Tai yra suteikti prieigą prie tam tikrų laivybos maršrutų vienaip ir kitaip, nepamirškite, kad direktyvos turinys, o tai reiškia numatytos priemonės, turės būti perkeltos į nacionalinę teisę, bet formą jūs jau pasirinksite patys, kai bus tos priemonės įgyvendinamos. Dar vienas dalykas, kad nebejotinai komisija remiasi tarptautinę jūrų organizaciją ir deklaraciją dėl teritorinių vandenų. Mes aišku norėtume, kad būtų geriau įvertintos išlaidų ir ekonominės naudos e, veiksniai. Komisija pati negali to padaryti, ypač jeigu mes kalbame apie 20 jūrų mazgų greitį tik tai. Nepamirškite, kad direktyva turėtų įsigalioti galutinai 15 metais ir visa tai, kas joje numatyta, turės būti uh, įgyvendinama. Aišku, naujo tipo kuras kels tam tikrų techninių pošiūrių, iššūkių, kūro suteikimo nuostata, kūro tiekimo nuostata irgi nemažiau svarbi, o kūro nebuvimo, kūro negalėjimo pateikti nuostata sudaro keletas atskirų elementų ir tai yra ne tik tai teisė plaukti, bet taip pat ir a, būtinybė atsižvelgti į rinkos poreikius, pateikti iš ankstinį prašymą dėl reikalingos kokybės kūro tiekimo. Ir norėčiau jūs neapsiriboti kažkokiais e, tam tikrai šio reglamento uh, variantais, o žiūrėti plačiau. Dabar dar apie pačius laivus. Aišku, laivų konstrukcija gali daryti įtaikai, bet yra du būdai viską įvertinti. Galima įvertinti atskiro laivo bendrasias išlaidas ir galima įvertinti pagal eksploatacinės išlaidas ir 45 procentai galėtų būti išlaidų sumažinti. Nes nepamirškite, kad pavyzdžiui, sakysime, kai kurios išlaidos, tokios kaip telekomunikacijų išlaidos, gal sudaro labai nedidelę dalį, tik tai vieną procentą. Mes manome, kad reikalinga galvoti apie įvairius įvairias uh, kūro rušis, užuot kurti kažkokias bendrasias išimtis. Aišku, yra keletas atvejų, kurie gali būti probleminiai ir kuriems išspręsti reikės ieškoti atskirų sprendimų. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, kai jūs pagalvosite apie reikalavimų įgyvendinimo kaštus, tai neabejotinai, kad tos išlaidos bus tuo mažesnis, kuo greičiau bus pasiektas teisinis aiškumas. Dėkui, ar ponė Savis, ar norėsite gal apibendrinti komentarus? Dėkoju. Užbaigdama norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už paramą, nors mūsų nuomonės ir išsiskyrė. Ir keletą žodžių tiem, kurie abejoja noriu pasakyti, kad laiko neliko daug. Priedas buvo patvirtintas 2008 metais ir dar liko trys metai, ponia Itala. Galbūt galėtumėte pasižiūrėti, paskaityti Helsingin, Sanomat ir kitus dienraščius jau anais laikais šie klausimai buvo svarstomi, nors galbūt ir trūko mokslinių duomenų. Nenorėčiau, kad jums susidarytų įspūdis, kad aš siekiu, kad išmirtų Europos laivininkystė. Galime tikėti arba Dievu, arba Kalėdų seneliu, arba kitais dalykais. Bet e, mano nuomonė negalima sakyti, kad jei mažinsime sieros kiekį, tai tik žlugdysime laivų transportą. Aišku, mes atsakome už transporto plėtrą, bet turime neužmiršti ir žaliojo transporto įsipareigojimų. Mes praėjusią savaitę balsavome dėl gros pranešimo ir e, šiandien e, kitaip balsuoti, negu kad balsavau praėjusią savaitę. Negaliu gaila, kad komisijai prireikė trejų metų šiam pasiūlymui parengti. Galbūt, jei būtume pradėję dirbti anksčiau, būtume padarę daugiau pažangos. Galbūt būtume turėję tinkamas infrastruktūras ir suskistintų dujų aps... aprūpinimo terminalus Nes kol įmonės tiksliai nežinos, kas jų laukia ateityje, jos neatliks visų reikalingų techninių pertvarkymų. Dėkui, balsuosime rytoj ir nuomonė toliau bus pateikta aplinkos komitetui. Ir toliau bus balsuojama sausi. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra. E, Kitas klausimas - 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pone Ajala Sender, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Matote, turbūt iš teksto ir jau esame apie tai kalbėję. Esame pateikę sąrašą svarbių dalykų, kurie yra susijęs su įsipareigojimais E, asignavimų įsipareigojimais e, liečiančiais transporto ir turizmo sritį, Galilėjo programą, nes ir čia yra mūsų komitetą dominančių klausimų. Audito rūmai e, daugiau dėmesio skiria kitiem sektoriam negu transporto sektoriui ir norėčiau paklausti komisijos dėl mokėjimų, įsipareigojimų mokėjimo. Kai kalbame apie šį biudžetinį laikotarpį. Taigi, kalbant apie mokėjimo signavimus ir įsipareigojimo signavimus, mano nuomonė, e, įsipareigojimų asignavimai yra didesni negu mokėjimo asignavimai lyginant su praėjusiu biudžeto laikotarpiu ir negaliu rasti priežasčių, kodėl taip yra. Buvo planuojama e, išleisti visus šimtus, šimto procentų asignavimus, bet nepavyko. Toliau kalbant apie turizmą ir dešimtąją pastraipą, mes teigiame, kad veikimo laisvė yra labai nedidelė. O kalbant apie turizmą, labai svarbu, kad tiksliai žinotume, iš kur tie skaičiai atsiranda ir mums ko gero reikia būti ambicingesniem, kai kalbame apie teisinę bazę. Devinta, devintoji pastraipa, devintoji dalis. Čia svarstome Galilėjo programų įgyvendinimo greitį. Ir viename iš pakeitimų taip pat minima, kad čia turėtų būti atliktos tam tikros korekcijos, ypač kai kalbama apie planuojamą sėkmės lygį. Ir galiausia pakeitimas, kuriame kalbama apie tai, kad reikia pripažinti, kad komisija kai kuriuose srityse dėjo labai daug pastangų. Ir reiktų daugiau informacijos apie galimas išlaidas. Labai svarbu, suprasti, kad tai susiję apskritai su komisijos pateikta išlaidų prognoze. Ir reiktų siekti, kad toks pat požiūris būtų taikomas ir kitom programom, ne tik Europos transporto tinklams, kad tai būtų taikoma, pažiūrėjau, ir moksliniam tyrimam, ir pramoniniam programom. Taigi, kad, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, būtų e, laikomasi tų pačių kriterijų. <clears throat> Tai būtų ir viena iš galimybių užtikrinti pakankamą finansavimą transporto ir turizmo sryčiai. Ir tai taip pat iškeltų tam tikrus reikalavimus, tai leistų iškelti tam tikrus reikalavimus ir programų kitose sritise įgyvendinimui. Tiek norėčiau pasakyti bet manau, kad galime sakyti, kad esame patenkinti, kai biudžetas buvo vykdomas, nors yra tam tikrų ir trūkumų. Be to reikia nepamiršti, kad yra tam tikrų problemų dėl taip vadinamos istorinės naštos, pavyzdžiui, kuris siejasi su Marko Polo programų įgyvendinimu. Ir manau, kad Apie tai galėsime dar pakalbėti, jeigu bus klausimų. Pirmininkas, atsiliekame nuo darbo grafiko. Ponas Dantin. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti poniai Sander už atliktą darbą. Galbūt per vėlai čia mes <clears throat> jau svarstome šį klausimą bet norėčiau e, susikoncentruoti ties keletų dalykų, kurie svarbus, ypatingai svarbus komisijai. Aš pritarčiau komisijos iniciatyvai dėl saveikumo Europoje ir turime pritarti e, siūlomiam projektam, vykdomiam, siūlomam, vykdomų projektų finansavimui, kad juos būtų galima uh, už, užbaigti. E, taip pat, kalbant apie transeuropinį transporto tinklą, praktiškai visi įsipareigojimo signavimai buvo panaudoti ir tai leidžia daryti išvadą, kad judama į priekį. Uh, E, finansiniai susitarimai tarp valstybių narių yra labai svarbus, kad būtų galima užtikrinti tarp vėliausybinių projektų įgyvendinimą. Norėčiau paminėti Cezar projektą, kur dalis asignavimų buvo perkelta į kitas rytis. E, o Cezario dalis lėšų buvo skirta uh, Mm, tam tikriems aviacijos projektams finansuoti. Taip pat mm, e, vykdant nemažai projektų atsižvelgta į audito rūmų rekomendacijas ir išvadas e, siekiant stiprinti privačią ir viešą partnerystę. Ir šiais klausimais esu pateikęs ir atitinkamų pakeitimų. Dėkui toliau, ponė Maisner. Dėkui, norėčiau padėkoti pranešėjai už rekomendacijas. Pritarčiau jos pozicijai. Pranešėja priminė mum, kad valstybės narės dar galėtų daugiau nuveikti, kai kalbame apie svarbius infrastruktūros projektus. Tai yra ES Achilo kulnas. Žiūrint į ateitį, kai kalbame apie projektų obligacijas, mūsų nuomonė tai irgi protingas požiūris būtų gerai, kad jos pajudėtų iš vietos. Vokiškame m, mm, teksto variante kalbam apie 10 milijonų, nors turėtų būti 10 milijardų. Dar vienas dalykas dėl turizmo. Čia turime naują kompetenciją, naujų galių, bet jos dar neparemtos lėšomis kad galėtume žengti į priekį šioje svarbioje ekonomikai srityje reikalinga užtikrinti atitinkamą finansavimą ir džiaugiuosi, kad pranešėja kreipėsi į komisiją dėl daugiamečių planų parengimų. Taigi, puikiai atliktas darbas. Pone Dram, dėkui ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už komentarus, keletas pastabų dėl antrosios dalies, kur, kur kalbama apie komisijos strategiją, mes norime paskatinti komisiją daugiau susitelkti į vairių programų e, tarpusavio sąveiką, saveikumą, nes mes nepakankamai dažnai kalbame apie pasiūlos valdymą, e, nes dažniausiai transporto srityje kalbama tik apie <clears throat> paklausą, bet nekalbama, tik apie pasiūlą, bet nekalbama apie pasiūlos valdymą. 2009 m. žalioji knyga, e, kuri siekia atkreipti dėmesį būtinumą analizuoti projektus transporto ir turizmo srityje, kurių finansavimas yra mišrus. Toliau E, Europos infrastruktūros tinklų priemonė kol kas dar nėra galutinio e, įpareigojančio sprendimo. Dėl Cezario norėčiau paaiškinimų, kodėl išlaidos viršijo planus. Galbūt e, dar ir dėl to nėra aišku, ar geras aviacijos valdymas iš tiesų prisidės prie anglies dvideginio išmetimų mažinimo. Dėkui. E, žodis komisijai, ponas Bonučiai. Dėkui, ponė pirmininkė. Nekomentuosiu turizmo aspektų, nes tai neįeina į mano direktorato sritį. Bet šiaip noriu pasakyti, kad ten T programa įgyvendinama gerai, e, programos peržiūra leido mums paskelbti naują konkursą, o kalbant apskritai, nežiūrint ekonomikos krizės biudžeto įsipareigojimų vykdymas yra e, tenk, patenkinamas, mes visoms m, agentūroms pagerinome biudžeto e, projekcijas ir tam pritarė ir audito rūmai. Biudžeto prognozės tam pritarė ir audito rūmai. Dėl Marko Polo projekto pasakysiu keletą žodžių. Išaiškėjo šiek tiek problemų jo įgyvendinime 2009 metais ir tada tas e, projektas, ta programa buvo šiek tiek koreguojama ir dalis jai skirtų lėšų buvo nukreipta kitų programų įgyvendinimui. buvo minima, kad mokėjimų asignavimai yra šiek tiek perkelti, nes logiška yra, kad negavus sąskaitų negalima mokėti. Bet apskritai aš manau, kad situacija yra gera. Dėkui, ar ponia Sender turėtų ką nors dar pakomentuoti. Dėkui, ponė pirmininkė. Nežinau, ar gerai supratau. Bet mes pabandėme e, nurodyti skirtumą tarp mokėjimo asignavimų ir įsipareigojimo asignavimų 2010 metams, kai kalbame apie transeuropinius tinklus. Nes čia matėme problemą. Ir man įdomu, kaip galima paaiškinti, iš kur tas skirtumas atsirado. Buvo įdomių komentarų dėl Cezar, Cezario programos. Tikiuosi, kad tie komentarai atsispindės pakeitimuose. Tas pats liečia ir komentarus dėl turizmo. Turėtume gerinti prognozes šioje srityje, nes vyksta nemažai turizmo srities projektų. O ketvirtojoje dalyje konkrečiai minima Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Nežinau, kaip prancūziškai skamba šis terminas. Bet man būtų įdomu išgirsti komentarą apie priemonės, e, kurias komisija yra patvirtinus, patvirtinus šioje srityje Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Ar komentarus skirtus šiai sričiai. Ir taip pat labai norėčiau žinoti, e, kodėl skiriasi įsipareigojimo signavimai ir mokėjimo signavimai transeuropiniams transporto tinklams. Gal ponas Berlučiai atsakytų. Pradėsiu nuo Cezar. O tada pereisiu prie transeuropinių transporto tinklų. Kaip žinote, Cezar prarado pagreitį. Ir dėl to ir skiriasi šios sumos Dabar Cezar jau atsigauna ir naudoja ir panaudoja visas tas lėšas, kurių dėl <clears throat> sulėtėjusių mm, įgyvendinimo tempų negalėjo anksčiau panaudoti. Kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, noriu pasakyti, kad pagrindinė programa yra daugiametė tai, kas buvo padaryta 2010 metų pabaigoje, buvo padaryta e, siekiant pasivyti įvairiose projektuose. Ir kaupėsi e, asignavimai, bet jie nėra susiję su įsipareigojimu asignavimais. Buvo paskelbtas naujas konkursas, dar vienas e, konkursas, kad galėtume optimaliai panaudoti asignavimus numatytus konkrečiam laikotarpiui. Dėkui komisijos atstovui, norėčiau priminti, kad paskutinė pakeitimų data yra 11 sausio pietus komitete balsuosime vasario mėnesį, o biudžeto kontrolės komitetas balsuos dėl e, šios nuomonės kovo mėnesį, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama gegužės mėnesį. Toliau yra 2010 metų biudžeto vykdymas ir Cezar tai bendroji įmonė. Na ką, jų kolegos, e, yra keturios agentūros, kurių darbą mes nagrinėjame. Savo pasiūlyme dabar turime tvirtinti EMSA biudžeto vykdymą. Tiesą sakant, pozicija nelabai skiriasi nuo to, ką rekomendavo auditorių rūmai jiems pernai konkrečiai. Tiek kalbam apie darbuotojų samdymą, jie pakeitė procedūras. Taip pat e, dėl oro saugos uh, užtikrinimo auditorių rūmai uh, e, patikė rekomendacijų, jog mm čia priemonės neturėtų skirtis nuo bendrosios praktikos dėl CISAR. Yra dvi eilutės - administracinės išlaidos ir taip pat tyrimai bei plėtros veikla, kur tinkama buvo viršita 9 ir 11 procentų biudžetas, tai e, ilgalaikėje praktikoje be abejo neturėtų būti norma. Tačiau mes siūlytumėm e, agentūros vadovo biudžeto ataskaitą tvirtinti, na, o dėl e, Europos geležinkelio agentūros vėlgi turime nuolatinę problemą, kad 5,5 milijono eurų buvo perkelti kitus biudžetinius metus. Vėlgi ilgalaikėje perspektyvoje, ir mes jau pernai sakėme, tai neturėtų būti laikoma norma, tačiau kol kas E, agentūros yra pertvarkomos, peržiūrima jų veikla, taigi mes matyt prie šios temos dar grįšime ir turėsime įsigilinti šią problemą atidžiau. Na, o šiaip apskritai paėmus, mes būtumėm linkę patvirtinti Europos gelžinkelio agentūros biudžeto vykdymą. Taigi, e, visur galima sakyti, kad mes keliam nykštį viršų, nors kai kuriais atvejais nelabai užtikrintai. Kągi ačiū. Lasto. Atsiprašau. E, Cezar e, patvirtino audito rūmai ir aš pritarčiau pono Fleckensteino e, pasiūlymui patvirtinti 2010 m. biudžeto įvykdymą bet norėčiau šiek tiek išlygų pateikti dėl finansų valdymo, ypač Europos e, geležinkelių agentūrai, nes reiktų, kad ši agentūra veiktų mm, pagal metinio biudžeto principus, nes nenormalu, kai kitų metų biudžetą perkeliame sumas dėl to, kad neįvyko e, planuoti konkursai. O kalbant apie aviacijos agentūrą, mano nuomonė, taip pat reiktų kuo greičiau baigti Cezario vystimo etapą. Galėsime tada e, užtikrinti e, sklai, e, sklandesnį e, oro transportą, tą vieningą Europos dangų, apie kurį jau seniai kalbame. Ir manau, kad Cezar programa turėtų panaudoti tą likutį, kuris liko, tai yra netoks ir mažas likutis, 55 milijonai eurų. Ir man taip pat kyla nerimo dėl tos kritikos, kurią auditorumai pateikė, kalbėdami apie Europos aviacijos saugumo agentūros metodus, kai jie skelbia viešuosius konkursus. Taigi, aš sakyčiau, kad nenormalu yra e, taikyti e, lengvatinį, preferencinį požiūrį. Ir reiktų, kad e, gautume paaiškinimų iš Europos aviacijos saugos agentūros dėl viešųjų konkursų, nes jiem irgi yra taikomi Europos, taikomos Europos taisyklės. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui, ponė pirmininkė. Pone Maisne. Dėkuoju pirmininkėm. Taip pat noriu padėkoti Knutui Fleckensteinui. Mes žinome, kad agentūros šiaip jau veikia gerai, todėl mes ir pasakėme, kad na, joms nereiktų mažinti biudžetų, tiesiog galbūt turėtų daug maž apsistoti ties turimų biudžetų. Na, o dabar aš tikčiau taip pat su pono Fleckensteino uh, e, sutėto tvarka. Uh, E, EMSA iš tikrųjų turėjo sunkumų, tačiau sunkumai veikti, taigi man EMSA, e, sakyčiau, atrodo kaip geriausiai veikianti agentūra, toliau dėl ESA, e, kaip Fletcher sakė, yra viešųjų pirkimų klausimas ir darbuotojų samdymo klausimas, bet tai nėra kritinės problemos. Ir vien dėl to negalima būtų sakyti, kad mes netvirtinsime biudžeto vykdymo dėl e, Cesar bendrosios įmonės, mes turėtumėm ateičiau įsigilinti į administracinės išlaidas, kurios virš šitos 11 procentų, tai jau tikrai nemažai. Na ir taip pat turėtumėm panagrinėti tyrimus ir e, veiklą. Kadangi bendra Europos oro erdvė yra svarbus projektas ir be abejo reikėtų viską daryti tinkamai, tačiau kadangi išlaidos tokios didelės, tai reikėtų turbūt priminti jiems, kad reikėtų atidžiau vykti biudžetą. Na dėl e, gelšinkelio agentūros e, nebūčiau tokia tvirta, kadangi praeitais metais e, buvo ta pati situacija, vėlgi labai didelės sumos e, buvo perkeltos į kitus metus. Na ir iš tikrųjų jau vėl apie tai kalbėti būtų truputėlį neberimta. E, man atrodo, kad antrį metai išėlės mes neturėtumėm su to taikstytis. Reikėtų, kad agentūra nedelsdama gerintų savo veiklą. E, todėl, nežinau, šią prasme aš siūlyčiau turbūt e, pakeitimą, kuris, kurio formuluotė būtų šiek tiek griežtesnė. Kadangi tokia situacija iš tikrųjų neprimtina, aš nenorėčiau, kad ta pati situacija kartotųsi dar ir kitame. Ačiū, ponė Duran. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėl Cezario norėčiau pritarti kolegiai, kuri minėjo, kaip svarbu užtikrinti sklandų uh, mm, oro sklandžią, mm, sklandų vieningo Europos dangaus įgyvendinimą. Bet tai yra politinis sprendimas, tai priklauso nuo valstybių narių politinio sprendimo. Taigi, kai mes kalbame apie Cezar ir bendrą Europos dangų ir apie gerą aviotransporto valdymą, tai pirmiausia, tai yra susijęs su politiniu sprendimu. Bet kalbant apie Cezarį, norėtume sužinoti, kodėl taip išaugo administracinės išlaidos šiam projektui. Ir susidaro įspūdis, kad mums sunku tų išlaidų, administracinių išlaidų išaugimą tinkamai kontroliuoti. Ir kažin ar Cezaris privers valstybės narės priimti greitesnius sprendimus dėl vieningo Europos dangaus. Dėkui, ponė pirmininkė, keletas pastabų. Pirmiausia, dėl agentūrų. Aš manau, kad agentūros yra bendrijos priemonė ir kad komisija turėtų stebėti jų darbą. Bet aišku, kad neturime apsunkinti jų veiklos. Dabar kalbant apie Europos geležinkelių agentūrą. Žinome, kad jau dviejus ar trejus metus šiai agentūrai iškyla problemų. Ir šiai agentūrai numatomi e, uždaviniai, kurie neįeina į jos kompetenciją. E, pavyzdžiui, nagrinėti, pateikti nuomonę dėl įvairių skundų, pateiktų dėl eurotunelio tinkamo e, naudojimo. Taigi, e, supraskime, kad agentūra veikia sunkiomis sąlygomis, nes vis dar steigėsi, e, ieško kvalifikuotų darbuotojų, taip pat vykdo uždavinius, kurie jai neturėtų būti e, numatomi ir ši agentūra taip pat dar turi ir valdymo problemų. Taigi reiktų peržiūrėti šios agentūros kompetenciją, uh, ir negalime ją tampyti į, į visas pusės, o po to bausti už tuos dalykus, kurių jai nepriklauso daryti. Ir turime būti nuoseklų savo reikalavimuose. Ačiū, turiu pats Banučių. Dar kartelį. Dėkoju. Aš pirmiausiai kalbėsiu apie erą tai yra Europos geležinkelio agentūra, kadangi tai iš tikrųjų yra situacija, apie kurią mes jau žinome gerus porą metų. E, klausimas yra tas, kad ERA gana lietai vykdo viešųjų pirkimų procedūras. Ir paprastai rezultatų jie pasiekia antrajame pusmetyje, o tam tikrus įsipareigojimus jie dažnai turi vykti jau kitais metais. Tai ir sukelia nemažas pinigų sumas, e, nemažas pinigų sumų perkelimą į kitų metų biudžetą. Ko jam reikėtų, tai jam reikėtų galbūt pereiti prie kitokios metodikos, parengti kažkokį tai bazinį kontraktą, kuris leisų paspartinti uh, E, visus viešuosius pirkimus ir tai leistų ateityje išvengti panašių problemų. Kai dėl Cezar, aš perdusiu žodį kolegoms, kurie atstovauja Cezar, kadangi aš manau, kad mes čia painiojame kelias išlaidas, administracinės išlaidos Cezar programai. Cezar įmonė lieka e, nustatytose rėmuose. Tačiau gal perdusiu žodį Karlo. E, Karlo Borgilniui, Seržan undertaking. Kaip ponas Balčitikas sakė, administracinės Cezar išlaidos iš tikrųjų telpa administracinės tarybos ir parlamento patvirtintose rėmose. Taigi nėra viršytos šitos išlaidos. E, auditorių rūmų pastaba kalba apie tai, kad nustačius mokėjimo e, įsipareigojimus e, dviejose biudžeto eilutėse buvo atitinkamai viršyta E, tačiau tai buvo sukelta mokėjimo įsipareigojimų, mokėjimo signavimų, kurie buvo perkelti vėlgi iš praeitų metų. Taigi šiems metams jokių biudžeto viršimų, tie naujų biudžeto viršimų kaip ir nebuvo. Pane Fleckenstein, ar jūs norite ką nors pridurti? Ne, pane Belučiu, jūs dar norite kažką pridurti, ar ne? Dar dėl ESA. Norėjau informuoti jūs, o taip pat ir visus čia esančius, kad ESA pakeitė 2010 metais e, buhalterinės apskaitos sistemą, siekdama modernizuoti ją ir e, geriau pritaikyti prie dabartinės agentūros veiklos. Taigi aš manau, kad tai iš dalies irgi padės įspręsti problemą. Kitas dalykas, kuris buvo minėtas, kuris buvo iškeltas, yra e, esą personalo samdymas. Jie čia irgi pakeitė procedūras Ir aš manau, kad ateityje problemų nebeiškils. Šios problemos bus lengvai spręstos. Kągi, ačiū dabar tikrai ponas Fleckenstein. Na kągi, juo geriau, jeigu esą normalizavo savo veiklą ir paprasčiausiai galbūt truko šiek tiek, kol buvo primta domen um, auditorumų komentarai. E, mažas Komentaras dėl ERA. Neturiu nieko prieš griežtesnės formuluotės. Tai be abejo neturėtų stabdyti viso proceso, tačiau jeigu situacija vėl pasikartos ir kitais metais, tai bijau, kad nebepavyks patvirtinti biudžeto vykdymo, nes iš tikrųjų žmonės jaučia nepasitenkinimą. Kągi, šiam pranešimui E, galtinis terminas yra sausio 11 vidurdienis ir balsuosime vasario mėnesį transporto komitete, toliau biudžeto kontrolės komitetas kovo mėnesį, o plenarinėme posėdėje bus balsuojama gegužės mėnesį. Taigi, kaip ir su kitais biudžeto vykdymo pranešimais, kaip jau sakiau, galtinis terminas yra sausio 11 dienos vidurdienis. Tolesnis klausimas būtų oro keleivių teisės. Pranešimą turėjo padaryti panas Taylor, tačiau jisai atrodo nespėjo laiku prie mūsų prisijungti. Kągi tą progą aš tarsiu keletą žodžių. Šiaip jūs jau turbūt žinote, kad tai yra pranešimas savo iniciatyva kalbam apie keliaivių teisės, tais atvejais, kada keliaiviai nebuvo įsodinti į lėktuvą ir kada jam buvo sakyta kai kurių e, jų teisų, e, tuo būdu sumažinant jų mobilumą, pribuojant jų judumą. Ir parlamentas nusprendė, kad reikėtų tarti žodį šią temą. Na ir panas Taylor šiuo atveju ketino parengti pranešimą šią temą. E, Matau, panas Taylor gali jau e, pasakyti, ar socialinio komiteto atstovas. Na gerai, tuomet su, suteiksiu žodį ponui Taylor, o toliau žiūrėsime. Thank you, Chair. Sorry about that. I was there. Uh, Ačiū pirmininkė ir atsiprašau. Na, kągi, jeigu aš greitai pašnekėsiu, turbūt mes galėsime greitai ir eiti namo. Taigi labai ačiū už tai, kad pristatėte šį klausimą. Noriu padėkoti pat šešėliniams pranešėjams. Ne viena nevyriausybinė organizacija ir pramonės atstovai, e, taip pat komisijos e, atstovai, e, visi jie pagelbėjo parengti šį pranešimą ir parengti iki dabartinio etapo. Neseniai per sutikimą su šešėlis pranešėjais ir taip pat per kitus sutikimus e, mes pasiekėme sutarimo daugumą klausimų. Čia kalbama apie e, neseniai pasirūstį komisijos komunikatą dėl 261 2004 e, metų reglamento taikymo, kurio nustatoma bendras kompensacijos ir pagalbos keliaiviam taisyklės, tais atvejais, kada skrydžiai atidami ilgam laikui arba keliaiviai neįsudinami į lėktuvą. Taip pat kalbame apie komisijos 1107 e, e, e, komunikato tematika, kur kalbama apie keleivių judumo apribojimus oro transporto srityje. Na ir čia mano pranešime taip pat naudojama platesnis, taip pat nagrinėjamas platesnis kontekstas, tai oro skrendančių keleivių teisų klausimas Europos Sąjungoje. E, mes manome, kad reikėtų užtikrinti didesnį teisinį e, aiškumą ir saugumą ir griežčiau taikyti atinkamas teisinės nuostas. E, Europos teisingumo teismo vėliau sprendimai taip pat turėtų būti primta domen iš naujo peržiūrintų 161 reglamentą. E, ilgalaikė perspektyva mes norėtumėm padidinti atsakomybę ir skaidrumą, stiprinant esamas piliečių teisės ir taip pat uh, užtikrinant, kad šios teisės vartotojams būtų aiškiai uh, išaiškintos. Na, pranešimas yra gana savalaikis, kadangi komisija ketina kitais metais peržiūrėti reglamentą 261 ir tikiuosi, kad nu, tai padės taip pat peržiūrėti ir kai kurios kitus e, teisės aktus, pavyzdžiui, e, kelionių paketų direktyvą, taip pat e, čiatelinių skrydžių. Taigi, grįždamas apibendrinsiu svarbiausius teiginius savo pranešime. Vertinant iš bendros perspektyvos, aš manau, kad žmonės pirmiausiai turi tinkamai suprasti savo turimas teisės tam, kad galėtumis teisėmis pasinaudoti. Ir dėl to informacija apie keliaivių teisės turėtų būti perduota paprastai, tinkamai ir suprantamai e, e, per visus kelionės etapus, pradant nuo to, kada keleivis svarsto ar įsigyti atinkamą biletą ir toliau tam, kad būtų galima užtikrinti, jog šių teisų laikomasi e, e, per visą kelionę, aš taip pat raginčiau, kad e, oro vežėjai turėtų atitinkamus kontaktinius asmenis oro uostuose kuriuos jie naudoja. Ir šie asmenys galėtų nedėlzami priimti sprendimus dėl e, pagalbos, kompensacijų, nukreipimų kitais maršrutais ar sprendžiant kitus klausimus, kurie e, iškyla, kada sutrinka oro susiekimas. E, e, E, taip pat reikėtų nu, sukurti nepriklausomas e, objektyvės organizacijas, kurios spręstų ginčius tarp oro vežėjų ir keleivių ir kurios e, prireikus, kaip galtinėme etape, galėtų nustatyti tam tikras sankcijas. Aš raginčiau formalizuoti Europos vykdymo agentūrų tinklą, kurį koordinuotų komisija ir šios institucijos turėtų e, skelbti informaciją apie nusiskundimus, kuriuos jis gauna. Na ir e, kalbant apie mano pranešimą, mes manome, kad taip pat keleiviai turėtų būti pilnai apdrausti, kada oro linijos taiga bankrutuoja arba tampa nebemokios. E, raginčiau šiuo atveju E, taip pat stiprinti teisės aktus reikalaujančius e, skaidrinus atminėti oro kelionių kainas. E, bilietų kainos turėtų atspindėti skaidriai visas išlaidas, kurios yra įtrauktos į bilietų kainą. Na ir taip pat keliaiviai turėtų žinoti visas smulkmenas susijusias su keliaivių sąraš, vardinių sąrašų perdavimu. Na, Aš manau, kad e, keliaiviai turėtų e, taip pat turėti galimybę e, ištaisyti vardus arba pavardės, kurie neįsinga spausinti ant bilieto nemokamai, nes turbūt ne vienas girdėjome istorijas, kada vardai atspausinti neteisingai ir padaryti mažutę pataisą vėl kainuoja papildomai e, primokėti už bilieto keitimą. Aš manau, kad viena iš pagrindinių piliečių teisų yra saugi kelionė, dėl to, e, sakyčiau, esminė prielda būtų, kad visi keleiviai, įskaitant ir vaikus, kurie jaunesni negu 2 metai, e, jie būtų, jiem būtų pasiūlytos saugios e, sėdimos vietos lėktuvuose. Na ir galų gale keleiviai turi turėti teisę taip pat gauti informaciją apie jų pasirinkto keliavimo būdo poveikia aplinkai. Taigi aš sakyčiau, kad komisija ir oro linijos palaikytų vykdomą veiklą, kuri leistų teisingai, objektyviai palyginti e, įvairių skrydžių, įvairių e, kitų keliavimo būdų e, aplinkosauginį pėdsaką. Na ir galų galia kalbant vėlgi apie reglamentą 261, kuris nustato bendras kompensacijos taisyklės ir bendrasios tai, pagalbos keleiviams taisyklės, kada jie neįsinami į lėktuvą, kada skrydžiai atšaukiami arba atidedami ilgam laikui. Vėlgi, čia turėtų e, būti sukurtas aiškus interpretavimo mechanizmas. Tai yra esminė prielaida. Ir čia ragintumėm komisiją, kad e, busimajame reglamento peržiūrėjime E, jie taip pat e, primtų domen e, Europos Teisingumo teismo pateiktas įvairių apibrieščių interpretacijas, įskaitant tokias apibrieštis kaip, pavyzdžiui, išskirtinės aplinkybės arba kompensacijų taisyklės. Aš manau, kad Europos teismas iš tikrųjų deramai turėtų vaidinti tinkamą vaidmenį šiame procese. Ir galima būtų netgi pagalvoti apie tai, ar nesudarius e, išskirtinių aplinkybių sąrašus. Kita vertus, Aš e, beveik galiu garantuoti, kad e, e, tada iškilus kitokiam lygybėm, kurios neįtrauktos į tą sąrašą, kas nors tai panaudos kaip argumentą. Taigi aš manau, kad vėlgi iškilus įvairiausiams netikėtumams keliaiviai turėtų būti išsamei informuoti apie tai, dėl kokių priežasčių skrydis atidėtas vėluoja ir panašiai. E, ko jie turėtų tikėtis ir taip pat jiems turėtų būti pasiūlintos transportavimo alternatyvos, e, įskaitant galbūt ir kitas transporto rūšis, jeigu tai galima padaryti. Na, na ir e, taip pat keliaiviai turėtų galimybę, vėlgi kaip esminę savo teisę, rinktis tarp kompensacijos, nukreipimo kitų maršrutų, ar panašiai, panašiai. Taip pat tais atvejais, kada keliaivių bagažas dinksta arba nukreipiamas netinkam maršrutu. E, šiam bagažui turėtų būti e, taikomas tokios pat teisės. E, Tai keliaiviai turi tokias pateisės dėl bagažo, kaip ir dėl pačių keliaivių nukreipimo. Na, kalbant apie pažeidžiamiausias keliaivių grupės, vėlgi mes turėtumėm pirmiausia užtikrinti apsaugą jiems. Ir e, vėlgi, kai keliaiviai oro uostuose reikalauja tam tikros uh, pagalbos. Iš tikrųjų, e, manau, kad keliam reikėtų sudaryti sąlygas įsigyti, pavyzdžiui, gyvės gėrimus, e, gauti nakvynį ir panašiai, kada įvyksta įvairių sutrikimų ir tai turėtų būti daroma minimalia kaina. E, Aš manau, kad e, komisija turėtų peržiūrėti esamas įsiklės ir e, užtikrinti, kad dabartinis apsaugos lygis tikrai nesulpnėtų peržiūrėti reglamentą. Na ir dar trumpai grįžtam prie reglamento 1107, e, kur kalbam apie riboto judumo asmenų teisės keliaujant oro transportu. Mes manome, kad būtent prieiga be kliučių, be barjerų yra esminė prielaida šiai vartotojų grupiai, siekiant sukurti lygias e, teisės su kitais keleiviais, pasinaudoti oro transporto. Kalbant apie oro uostų fizinę infrastruktūrą, taip pat e, lėktuvų konstrukciją, e, čia irgi dar esama kliučių, kurias reikėtų skubiai šalinti. Mes galime daug padaryti užtikrindami geresnę keliaivių prieigą į pačius orlaivius, dažnai orlaivių duris pavyzdžiui, nėra pritaikytos e, invalidų vežimėliams ar kitoms panašioms priemonėms su ratukais. E, asmenys, kurių judumas yra ribotas, kiti neįgalus asmenys e, taip pat gali būti lydimi, pavyzdžiui, šunų vedlių arba kitokių palidovų ir tokiu atveju taip pat reikia užtikrinti jiems nemokamą E, pavyzdžiui, degonės teikimą, jeigu to prireikia, ar kitas mm, panašias e, priemonės. E, na ir E, jeigu neįmanoma užtikrinti vienodų, e, vienodų galimybių, tai e, sakyčiau, kad tokiu atveju keliaiviai su ribotu judumu galėtų gauti tam tikras kompensacijas. Labai svarbu nustatyti tinkamą kompensaciją ekvivalentą. Kartais tai iš tikrųjų yra pakankamai brangi priemonė ir na, kompensacija turėtų būti deramai užtikrinta. Taip pat kalbant E, apie įvairias e, paslaugas keleiviam su negale turėtų būti užtikrinta normali prieiga prie šių paslaugų, kurie atitinka jų poreikius. Na ir mm, tą progą aš baigsiu, leiskime pasakyti pačiu šiandien pranešėm komisijos atstovams. Uh, welcome. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Hernandas Vatalą iš ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Jisai Ekosoko vardu rengs nuomonę. Ponas Makalov, jeigu jūs norite pasisakyti, tai prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas šią transporto sritį svarstę ne kartą, kyla keletas klausimų dėl reglamento 261 ir 1107. Iš esmės mes surengėme viešą klausimą kartu su oro transporto sektoriaus suinteresuotais subjektais ir faktiškai visi sutarė, kad reikalinga reforma. O reforma reikalinga tam, kad abiejų reglamentų, ypač reglamento 261 nustatytos sąlygos, būtų geriau paaiškintos, nes Europos teisingumo teismui paduotas ne vienas ieškinys ir galima pasakyti, kad iš tiesų teismo sprend, teisingumo teismo sprendimas ir taps to postumiu tolesniam reglamentų tobulinimui. Labai, <clears throat> aišku, svarbu apibriežti tam tikrus terminus ir visų pirma ypatingų aplinkybių savoką, nors tai padaryti labai sunku. Taigi, pirmiausia, užuot kalbant apie skirtingus požiūrius, reikalinga susitarti dėl bendrų apibrėžčių. Dar vienas dalykas, kad reikalinga geriau apibriežti pagalbos kelioniai arba keleiviui apibriežti, kiek plačiai turėtų būti aiškinama pagalba ir kokią pagalbą reikia suteikti tada, kai keleivių nepakanka laiko persėsti, kai keleivis pavėjų, pavėluoja į jungiamą į skrydį arba negali skristi dėl ypatingų aplinkybių, nes panašu, kad dabar žengiama daug toliau, negu kad buvo galvojama iš pat pradžių. Mes rengiame dokumentą, kuriame bus išdėstyti visi mūsų galva svarbiausi neišspręsti klausimai. Ir dėrėtų labai konkrečiai nustatyti, kokių reikia imtis priemonių, kai pakeičiamas skrydžio laikas, kokius yra prievolės tranzito keleivių atžvilgių ir kokios yra keleivių gynimo priemonės. Yra dar ir reglamentas numeris 1107, kuris, kaip žinia, buvo priimtas vos prieš keletą metų, 2006 metais. Ir turiu pasakyti, kad riboto judumo asmenims atstovaujančios organizacijos ar jos prižiūrintis asmenys tikrai labai nepatenkinti tuo, kas vyksta dabar prieimus šį reglamentą, nes yra ties nėra vienodai aiškinamos reglamento nuostatos ir bendras reglamentavimas. Taigi būtina pagalvoti, kaip reikia peržiūrėti reglamentą. Taigi, taip labai trumpai galėčiau apibūdinti mūsų rengiamo rengiamos nuomonės turinį. Ačiū, ponas Pehalam, ačiū, kad atvykote ir tikrai lauksime ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės. O toliau EPP frakcijos vardu ponas Zasada. Gerbėmieji ponai ir ponos, noriu padėkoti pranešėjui ponui Taylor už atliktą darbą rengiant nuomonę ir tikrai daug kam iš to, kas pasakyta pranešime, pritariu. Tačiau yra keletas vietų dokumente, kurias reikėtų tiksliau suformuluoti. Pirmiausia, apie bendrąją dalį. Esu tvirtai įsitikinęs, kad tikrai reikia peržiūrėti reglamentą numeris 261 ir 2 2004 metų ir taip pat 1107, nes manau, kad vienas reglamentas turi būti taikomas visiems asmenims. Kitas dalykas, kad turime kaip, galime, kaip galima greičiau apibriežti ypatingųjų aplinkybių savoką. Trečia, reglamentai tikrai nebus naudingi, jeigu asmenys, kuriems e, skiriamas reglamentas nieko, nežinos apie jiems suteiktas teisės, todėl reikia imtis Europos bendrijos lygių veiksmų, reikia imtis švietėjiškos veiklos, informuojant keleivius apie jų turimas teisės. Be to, keleivius reikia informuoti ir apie tai, kaip veiksmingai galima pasinaudoti turimomis teisėmis. Dar vienas dalykas. 261 reglamento 13 straipsnis aiškiai numato, kad būtent oro transporto bendrovės išimtinai atsako už keleivius ir atitinkamas priemonės. Ir tikrai negalima toleruoti tokių neigiamų situacijų, kai keleiviai neranda savo lagamino. Turi būti labai aiškus mechanizmas, kaip pati oro transporto bendrovė galėtų išsireikalauti iš trečiųjų asmenų patirtus nuostolius. Na, sakykime, iškraunant bagažą oro uostuose paprastai bagažą tvarko samdoma įmonė, o ne pati oro transporto bendrovė. Tačiau keliaivių visai nesvarbu, kas pakrauna ir kas iškrauna bagažą. Jiems svarbiausia, kad bagažas būtų pakrautas ir kad jis vėliau jį gautų. Taigi, aš manau, oro transporto bendrovės turi turėti galimybę išsireikalauti uh, sumokėtus keleiviui už prarastą bagažą pinigus iš bagažą tvarkančios įmonės oruoste. Toliau, reglamentas 1107. Aš manau, kad pačios juo nustatytos taisyklės yra geros, tačiau gyvendinamos jos prastai, nes dažniausiai nutinka, kad riboto judumo asmenys arba neįgalus asmenys susidarė su problemomis vykdami iš vienos vietos į kitą vietą pačiame oro uoste. Oro transporto bendruomenės bendrovės reikalauja, kad toks keleivis apmokėtų jiems suteikiamą oro uostuose vidaus transporto priemonę, leidžiančią judėti iš vieno punkto į kitą punktą. Tas pats e, pasakytina ir apie motiną su mažais vaikais ar mažus vaikus. Aš manau, kad riboto judumo asmen, asmenys reikia aiškiau apibriežti ir manau, kad tėvai, kurie keliauja su mažamečiais vaikais, taip pat turėtų būti įtraukti į riboto judumo asmenų kategoriją. Na ir dar vienas dalykas. Esame pateikę pranešėjų savo pasiūlymų, bet ne visos problemos išspręsdamos šeštas straipsnis, pavyzdžiui. Aišku, keleiviai turi teisę gauti informacijos apie PNR duomenis, kuriais disponuoja oro transporto bendrovė. Tačiau pranešėjas sako, kad keleiviams neturi būti, keleivių neturi būti atsisakoma įlaipinti, jeigu būtent keleivio duomenų įrašo pagrindu. Tai manoma tik tuo atveju, jeigu keleivis įtariamas galimų terorizmo aktų. Kitaip atsisakyti keleivį vežti negalima. Dar vienas dalykas - klaidos padarytos užsakant biletą. Na, pavyzdžiui, netiksliai nurodoma pavardės ar vardo rašyba ir tada jau biletas negalioja. Tačiau problema štai kokia. Jeigu mes suteiksime 48 valandų galimybę atsisakyti e, rezervuoto bileto, tai tada gali kilti problema, nes bileto kaina priklauso nuo jo pirkimo laiko, nuo jo pirkimo momento. Ir po 48 valandų kaina gali būti visai kitokia. Dar vienas dalykas pranešėjo nuomonę dėl to, kad skrendant tik į vieną pusę nebu, turi būti išlaikyta galimybė asmeniui grįžti. Na, aš manau, kad siūlymas perduoti biletą trečiajai pusiai nėra priimtinas, nes tokiu būdu gali prasidėti kainų spekulacija, kada, pavyzdžiui, tai ypač aktualu prieš kalėdinį laikotarpį, kai biletai būna brangesni. Gali būti, kad e, keleiviai nusiperka e, papil iš anksto bilietų tam, kad paskui juos brangiau galėtų perparduoti e, kitiems asmenims. Dar vienas dalykas tai yra keleivio duomenų įrašo perdavimas. 18 straipsnis. Taip pat aš nesutinku, kad keleiviai, baga, kurie prarado bagažą arba kurie bagažą gavo pavėluotai, gautų tokio paties dydžio kompensaciją, kaip ir tie keleiviai, kurių skrydis buvo atiduot, atidėtas. Nes aš manau, kad tokiu atveju irgi galima piknaudžiauti padėtimi. Nes, pavyzdžiui, keleiviai, kurių skrydis atidėtas, jiem yra suteikiamas viešbutis ir suteikiamas uh, maistas, tai tai yra irgi samotiška kompensacija. O jeigu mes ją numatysime ir tokią pačią kompensaciją numatysime ir praradusiems bagažą keliaiviams, tai gali staiga padidėti prarastų bagažų skaičius. Dar vienas dalykas, aišku, riboto judumo asmenys. Aš manau, jiems reikia suteikti galimybę judėti, tačiau nesaskaita kitų keliaivių saugumo. Ačiū. Na, Aš maniau, kad ispanai kalba baisiausia, o štai čia prašom kaip. Kitas kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu ypač padėkoti pranešėjai už visą atliktą darbą. Labai svarbu pranešimą rengia mūsų pranešėjas, nes Tokiu būdu mes tikrai galime pagelbėti savo keliaujantiems piliečiams, padėti jiems sužinoti, kokiomis teisėmis gali jie naudotis. Bet to manau, kad pakankamai gera pusiausvyra pasiekta turinio požiūriu. Dar tik norėčiau atkreipti dėmesį į keletą turinio aspektų ir pasiremsiu pateiktais pakeitimais. Ponas Tayloras mano, kad reikalinga išaiškinti, ką reiškia ypatingų aplinkybių savoka. Kaip apie tą patį minėjo ir socialinių bei uh, ekonomikos reikalų komiteto atstovas. Ašgi manau, kad iš tiesų svarbiausia keliaiviams žinoti, kokios yra ribos, kas už ką yra atsakingas. Ir tokiu atveju būtų galima kur kas greičiau išspręsti kylantį ginčą. Ir aišku, kompensacija turi būti pateikta per pagristai protingą laikotarpį. Taip pat manau, kad reikalinga daugiau aiškumo keleivio duomenų įrašų srityje. Reikia geriau žinoti, kokia informacija apie keleivį yra saugoma. Yra tokia informacija, kaip pavyzdžiui, um, mytybos poreikiai, kreditinės kortelės detalės ar um, religiniai įsitikinimai. Aš nemanau, kad kai, kurie, kai kuri informacija yra būtina oro transporto bendroviai. ir turėtų būti tikrai besąlygiškai gerbiamas privatumas keliaujančios mens. Dabar dėl bilietų rezervavimo. Aš tikiu, kad ponas Teilą atsižvelgs į šeštojo punkto paskutinę dalį, kurioje sakoma, kad keleiviams neturi, keleivių neturi būti atsisakyta vežti dėl jų a, PNR, įskyrus, kai jie įtariami teroristiniais nusikaltimais. Čia reikia pagalvoti, o kas nutiks, jeigu asmuo bus įtariamas teroristiniais nusikaltimais. Aš manau, sprendimą gali priimti tik tai teisės saugos institucijos, bet jokių būdų ne oro transporto bendrovė. Aišku, yra ir kitų dalykų, kurie jau priklauso atitinkamų kompetitingų institucijų veiklos sryčiai. Visiškai sutinku su pranešėju dėl kainų skaidrumo, kainų sudarimo skaidrumo, bet savo mintis esu išdėstęs, nes labai dažnai reklamuojama kaina, ypač e, mažo biudžeto oro bendrovių bilieto kaina, anaip tol nereiškia, kad tai bus galutinė bilieto kaina, nes atsiranda papildomų mokėjimų ir tikrai nėra teisinga internetu pirkti biletą ir tik tai pačioje pirkimo proceso pabaigoje sužinoti, kad kaina bus gerokai aukštesnė. Nemanau, kad galima šitaip didinti bileto kainą, palyginti su ta, kuri reklamuojama nes faktiškai tokiu atveju tarsi prašoma keleivio, kad būtų sumokė, apmokėta viskas ir galimas skrydžio laiko atidėjimas ir visi kiti ir įvėlavimas ir taip toliau. Nes visos tos papildomos išlaidos po truputį įtraukiamos į bileto kainą. Dar vienas dalykas tai riboto judumo asmenis. Na, sakykime, maži vaikai, pavyzdžiui, jaunesni nei dviejų metų vaikai turi turėti galimybę sėdėti ant vieno iš tėvų kelio. Bet negalima, jeigu vaikui perkama vieta, leisti, kad vaikas atsidurtų prie jam nepažįstamo žmogaus. Oro transporto bendrovės taip pat turi užtikrinti, kad yra visa reikalinga techninė įranga kelioniai su mažu vaiku. Manau, kad yra labai puikių pavyzdžių, nes pavyzdžiui, yra automobiliuose specialios kėdutės vaikams įtaisomos. Aišku, ekonominė krizė daro poveikį ir šeimoms. Ir jos keliaudamos su vaikais, kurių amžius nuo 2 iki 5 metų, nebūtinai gali pirkti atskirą biletą vaikui. Galiausiai pritariu tam, kad tai, kas pasakyti 18 punkte, kad keleiviai, kurie neteko bagažo, turi turėti tokias pačias teisės, kaip ir keleiviai, kurių skrydžiai buvo atidėti. Oro transporto bendrovės juk atsako už keleivio bagažą. Ir tai yra atsako už bagažo vėlavimą arba praradimą. Pirmininkas, ačiū. Na, noriu paprašyti, kad visi pasisakantieji laikytųsi nustatyto laiko reglamento. Toliau ponia Krisbek. Dėkui, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Tikiuosi, kad laikysios e, laiko man skirto, bet kiek aš turiu minučių? 10, 7. Pirmininkas, 5 minutės jūs turite. Taigi, bandysiu tada kalbėti trumpai, noriu padėkoti e, pranešėjui ir noriu padėkoti už bendradarbiavimą per praėjusias dvi savaitės. Ir jei savo visų komentarų nespėsiu išsakyti, tai pateiksiu pakeitimų pasiūlymus ne vienas kolega jau priminė ES teisės aktus, tą priminė ir mūsų svečias iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Taigi taisyklės yra aiškios, teoriškai aiškios, bet praktiškai šis pranešimas atskleidžia realybę, nes yra labai daug dalykų, kuriuos reikia patikslinti, patikslinti, kas atsakingas už oro transportų keliaujančių asmenų teisų veikimo ir taikymo užtikrinimą. Ir e, visa tai nėra labai paprasta, nėra visiems aiškiai suprantama. Ir ko gero reiktų, ko gero vieningo aiškių nuostatų E, kurios būtų suprantamos visiems keleiviam. E, kalbėjimas telefonu. E, kai kalbame apie neturtingus keleivius ar pigių skrydžių avio bendrovės, ne visuomet garantuojama tinkama informacija telefonu. vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, kuris man yra neaiškus. Aš pritariu uh, tam, kad biletas turėtų būti naudojamas to keleivio, kuriam jis yra išrašytas, bet aš nesuprantu, e, kodėl uh, keleivis turėdamas bilietą į abi pusės, jei į priekį su tuo bilietu neskrydo, tai jo atgalinis bilietas prarandamas. Jis į priekį galėjo nuvykti kitomis priemonėmis ir tada jis kažkodėl tai ir netenka atgalinio bilieto. Man tas yra visiškai nesuprantama. Kalbant apie bagažo e, vėlavimą, E, tai yra visai nemenka problema, su kuria susiduria keli milijonai keleivių Europoje, kai kurių bagažas vėluoja, kai kurie niekad nesulaukia bagažo. Ir čia pritarčiau kolegiai Keit, jis siūlo, kad tie keleiviai, kurių bagažas vėluoja arba prarandamas, turėtų tas pačias teisės kaip ir keleiviai, kurių skrydis vėluoja ar yra atšaukiamas. E, kai prarandamas bagažas, e, jo praradimas yra kompensuojamas, bet turėtume neužmiršti e, to, kad kai vėluoja bagažas keleiviui, tai irgi gali sukelti problemų, bet aišku, čia reikia išlaikyti proporcingumo principą kalbant apie keleivio duomenų įrašus, čia irgi turėtume išlaikyti pusiausvirą. Keleiviui neturėtų būti draudžiama lipti į lėktuvą, naudojantis keleivio duomenų įrašo, įrašu, nebent tą padarytų kompetentinga institucija. O mano nuomonė, ta kompetentinga institucija turi būti saugumo arba policijos tarnybos, kurios uh, neleistų keleiviui lipti į lėktuvą arba paprašytų jo išlipti iš lėktuvo paskutiniu momentu. Aš manau, kad tokia, tokias teisės, tokią galimybę turi, turėtų, turi turėti ne oro vežėjas, o policija. Kalbant apie reglamentą 1107 ir apie neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisės keliaujant orų. Manau, kad jie turėtų visais atvejais turėti galimybę keliauti orų, nes kai kurios oro kompanijos iš tiesų diskriminuoja tokius keleivius ir ypač tą daro e, pigių skrydžių bendrovės, kurių komercinė politika yra labai agresyvi ir diskriminacinė. Ir aš manau, kad mes pritarėme tam, kad tokie keleiviai turėtų tinkamą pagalbą gauti visais skrydžio etapais, pradedant nuo bilieto įsigijimo ir baigiant bagažo atsiemimu. Pone pirmininkė, jūs mane skubinate, todėl kalbu labai greitai. Ir kalbėdami apie neįgaliuosius asmenis, e, turime pasakyti, kad jų e, vežimėliai ir kita įranga e, ir jai padaryta žala turėtų būti visiškai kompensuojama nes ši įranga yra labai svarbi šių asmenų neliečiamybei. Pirmininkas, matote, viską, ką norėjote, sugebėjote pasakyti per penkias minutės. Dabar ponė Foster, ar jūs turėsit skirtingą nuomonę ar panašią? Jum irgi penkios minutės. Dėkui. Pabandysiu išsakyti keletą pastabų, paaiškindama, kodėl mes svarstome šios reglamentus ko gero dėl vulkaninės kilmės pelenų ir dėl Europos teisingumo teismo sprendimų. Bent jau aš suprantu taip e, tą mūsų norą šiuos reglamentus peržiūrėti ir apsvarstyti. parengtas e, pirminis reglamentas, ponė pirmininkė, buvo puikiai parengtas. Aš nenoriu pasakyti, kad laikui bėgant nereikia jo atskirų dalių aiškiau suformuluoti. E, tas niekada nekenkia e, kaip ir minėjo pranešėjas, per susitikimą su šešėliniais pranešėjais buvo atsižvelgta į šešėlinių pranešėjų komentarus, bet aš tų komentarų nematau šiame dokumente. Bet aišku, tai yra pranešėjo prerogatyva nuspręsti, kokius mūsų komentarus įtraukti, kokius ne. Mes čia minime ypatingas aplinkybės, bet reikia nepamiršti, kad ypatingos aplinkybės skiriasi nuo taip vadinamos force majeure situacijos. Ir aš manyčiau, kai kalbame apie 259 reglamentą ir jo nuostatas, E, kurios remiasi Monrealio konvencija, tai manyčiau, kad geriausia būtų tas formuluotės perimti. E, turinio aspektai ir šeštas ir septintas punktai keleivio domenų įrašo, įrašai ir su tuo susiję aspektai, mano nuomonė, turėtų atsidurti ne šiame, o kitame reglamente. Ir lygiai tą, lygiai tą patį uh, paminėčiau dėl bankroto klausimo. Prisimenu, kad Strasbūrė nagrinėjome šią temą. Ir iškėlėme klausimą apie tai, kaip bankroto atveju galima mm, kreiptis į draudimo agentūras ar į kitas struktūras ir man labai įdomu būtų pozicijos nuomonė šiuo klausimu bilietų įsigijimo klausimas, kaip kolega ponė Grisbek sakė, e, perkamas bilietas yra arba į vieną pusę, arba į abi pusės. Bet problema yra ta, kad jei jūs e, į priekį neskrendate, turėdami bilietą į abi pusės, tai mm, tada į priekį jūsų vieta lieka tuščia ir tos vietos avialinijos kitam keleiviui negali parduoti. Tokia yra situacija, neturėtumėt to užmiršti. Kalbant apie keleivio įrašą, keleivio duomenų įrašą ir atitinkama informacija, <clears throat> perkant e, biletą, nereikia pamiršti šių aspektų. Kompensacijos. Mm, kompensacijų reglamentas e, buvo labai baisus, netinkamas, labai sunku buvo pasinaudoti jo nuostatomis ir, ir nebeturėtume grįžti prie to. Dėl paramos. Ir mm, kalbant apie mm, tai, kai e, biletė e, pavardė parašoma klaidingai, Tai čia reikia laikytis 48 valandų reikalavimo. Pamestas bagažas, čia reikia laikytis Monrealio konvencijos nuostatų. Ir turbūt ne vieną kartą susidūrėme, kad pametus bagažą arba bagažui vėluojant avio oro vežėjai jį pristato jų minamus arba kompensuoja nuostolius neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisės. Deguonės klausimas. Deguonis lėktuvose, jei reikia, suteikiamas nemokamai, bet jei lėktuvu naudojasi toks keleivis, kuriam degonies reikia visą laiką, kyla klausimas, jei tas keleivis keliauja su savo įranga ar tokios įrangos naudojimas lėktuve yra saugus. Čia yra daug aspektų, taip pat e, aspektai susiję ir su to asmens sveikatos būklė. Kai kalbame apie ribotos judėsinos asmenų judėjimo įrangos e, žalą, e, tai šį įrangą, aišku, turi būti kompensuojama, jei jinai yra sulaužoma. Vaikai ir, ir kūdikiai ir jų skrydžių saugumas, manytume, turėtume aiškiai atskirti formuluotės, kai kalbame apie neįgaliuosius asmenys ir ribotos judėsenos asmenys, yra apie vaikus ir vaikus iki dviejų metų. Manyčiau, kad pranešėjas neaiškiai sako, dėl neaiškiai uh, formuluoja, dėl ko šie reglamentai turėtų būti peržiūrėti. Mes pasiūlysime nemažai pakeitimų ir aišku, visi norime kuo geresnių dalykų, bet turime nenutolti nuo realybės ir aiškiai suprasti, ko norime. Pane Kop. Pane Skurk. Jūs Žinote, kad visi pasisakome iš eilės, reikia palaukti savo eilės. Taigi, ponas Kok. Ačiū ponui Taila už e, pranešimą. Turiu tris trumpas pastabas. Pirmiausia, tai bendro pobūdžio problema. Ir manau, kad Tikrai keleivių teisės turi būti aiškesnės, bet nereikia pamiršti, kad keleiviai turi ir pareigas. Jeigu keleiviai ketina skristi, tai jie ir patys turi prisidėti prie bendro saugumo ir tai turi atsispindėti kažkur tekste. Toliau reglamentas dėl ribotos judėsenos asmenų. Aš manau, kad jis turėjo būti gyvendintas jau prieš daug laiko. Neketinu čia pirštais badyti, kas ko nepadarė, bet reglamentas tikrai yra netinkamai gyvendintas ir turime to nepamiršti. Ir trečia, visada matau, kad asmenys, kurie turi protezus, dėja tikrinami pakankamai juos diskriminuojant ir todėl reikalingos kažkokias tai europinės taisyklės nustatančios, kaip tai daroma. Ir manau, kad ponas Teila turėtų apie tai pagalvoti. Turiu pasakyti, kad keleivių teisės skirtos ne tam, kad išauktų bilietų kainos, o tam, kad jomis būtų galima pasinaudoti. Mes norėtume, kad būtų tokia sistema, jog oro transporto bendrovė žinotų, kad keleivių sąskaita jos negali siekti maksimalaus pelno. Keliai e, skrydis e, atidedamas, nes e, lėktuvas, kuris turi skristi kitų maršrutų, vėluoja. Tada kyla klausimas, o kodėl sudaromas toks nepagristai neprotingas skrydžių tvarkaraštis, kad neįmanoma viską gerai išnaudoti. Yra nustatytos penkios valandos, per kurias keleivis gali pareikšti savo teisės. Teisingumo teismas sako, kad trys valandos, bet jeigu jūs esate Jeigu keliaujate geležinkeliu, tai tada visai kiti laiko terminai nustatyti, kodėl egzistuoja tokie skirtumai. Bet tu noriu Jums pasakyti, kad jeigu iš Sofijos skrendu į vieną ir skrydis vėluoja šešis, šešias valandas, nes vienoje labai sninga. Ir vienos oro uostas uždaromas skrydžiams ir kada aš paprašiau gražinti man pinigus už bilietą, oro transporto bendrovė pasakė, jūs galite gauti tik tai 22 eurus. Kitaip sakant, nėra tokios visiškos um, laisvės kai kurios dalykus daryti. Aišku, galima kreiptis į oro bendrovės uh, būstinę, bet jie pasiima 20 procentų savo Ir taip neturėtų būti. Turėtų būti visiškai nešališkai tai atliekama. Air Berlin oro transporto bendrovė laukia iki paskutinės minutės, po to pateikia savo teisininkų parengtą sutartį, nes jie nenori e, vadovautis keleiviams suteiktų teisų reglamentų. Ir jeigu visa tai vyksta paskutinę minutę, jūs ne kažką ir galite padaryti. Aišku, geležinkelio transporto srityje yra savarankiška nepriklausoma institucija, visiškai aišku, kada kas turi būti daroma. Ir taip yra 90, um, atveju, 90 procentų atvejų. O oro transporte yra kiek kitaip. Dabar dėl PNR duomenų ir asmens duomenų ištaisimas, pavyzdžiui, gimimo metų ištaisimas. Na, nežinau, kodėl tai turėtų trukti ilgiau negu porą valandų, nes jeigu visi gavo uh, vardus, pavardės ir taip toliau, tai aš nesuprantu, kodėl nebūtų galima duomenų pataisyti. Dabar dėl grįžimo kelionės bileto. Tikrai nesuprantu. Uh, kodėl nepasinaudoję bilietų grįžti namo, jūs atgaunate tik nedidelę, tik nedidelę kelionės kainą. Kažkas čia sakė, kad tada lėktuve lieka laisva vieta. Bet tai koks skirtumas, jeigu bilietas apmokėtas? Ir aš manau, kad mes kalbame apie tikrai labai nevienodas konkurencijos sąlygas, nes geležinkelių atveju kompensavimo taisyklės yra daug geresnės. Ir per porą valandų jūs gaunate atgal savo pinigus. Todėl nesuprantu, kodėl viskas turi būti perkelta ant keliaivo pečių. Aš manau, reglamentas turi būti toks, kad būtų taikomas visiems. Aišku, jį galima peržiūrėti, kada reikia tai padaryti, bet tikrai dar oro transporto sektorio situacija yra kur kas prastesnė negu geležinkelio transporto sektoriuje. Ačiū, ponia pirmininkė, aš pasistengsiu išnaudoti savo penkias minutės. Man reikia, kad pranešimas yra tikrai neblogas, bet kalbant apie vartotojus, keleivius ir kūdikių priežiūrą, tai šiuo atveju žengiama per toli. Iš tiesų, keleivių teisų sistema veikia tikrai gana veiksmingai ypač palyginti su ta situacija, kuri buvo prieš daugiau, prieš um, daugiau metų. Penkta dalis. Aš manau, kad tikrai nutraukus skrydėlį reikia nedelsiant priimti sprendimus. Aš pats turiu patirties, kai skrydis buvo atšauktas, panaikintas ir personalas dingo kaip vėjų nupūtus. Visi atsidūrė aklavėtėje. Nebejotinai, kad sakysime, airių skrydžių bendrovė Ryanair prideda papildomų mokesčių. Nepritariu trečiosios pusės taisykliai, nepritariu tam, kad 48 valandas būtų galima ištaisyti padarytą įrašę klaidą. Manau, kad pakaktų poros valandų. Dabar 16 punktas, manau, šita idėja yra labai teisinga. 18 punktas dėl bagažo vėlavimo. Aš manau, kad kryptis kompensacijos dėl vėluojančio bagažo gal nebūtų teisinga, nes ypač tais atvejais, kai keleivio skrydis vėluoja. Dar vienas dalykas, aš manau, kad kalbant apie kompensaciją, keleivis turėtų susisiekti su oro transporto bendrovė elektroniniu e, paštu. 22 dalis, aš manau, kad čia reikėtų jos atsisakyti. Ir 30 dalis, manau, kad tikrai šiuo atveju pranešėjas yra labai teisus dėl neįgaliųjų vežimėlių. Ir galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką būtent į tai, kad visose transporto sektoriuose, nepriklausomai nuo transporto rušies, turėtų galioti tos pačios taisyklės. Ačiū pirmininkai. Ačiū, ponia Higgins. Jeigu dabar galėtumėm dar gauti keletą minučių panaudoti, e, pan Frisbis taip pasakė penkias minutės ir dabar aš norėčiau tiesiog e, apžvelgti truputėlį situaciją. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog e, teisė, kurioje turėčiau panaudoti, aš mačiau šios dalykus beje Britanijos e, žiniasklaidų, taigi būsiu atsargus. Aš manau, kad. Manau, kad reikėtų nustatyti penkių milijardų baudą e, viešiems, kurie e, panaudoja argumentą, kad e, skrydis atidėtas dėl tam tikrų veiklos e, priežasčių ar panašiai. Tai iš tikrųjų e, yra dankstum, dangstimasis ir praškai niekas nežino, kas iš tikrųjų vyksta tokiais atvejais. E, e, keleiviai be abejo E, dažnai patiria įvairiausių nepatogumų vėlavimų ir panašiai. Ir mes turime būti segus, kada kuriame teisės aktus, e, kad kartais, kaip sakoma, neišpiltumėm kūdikio draugę su vonios vandeniu, tačiau e, atrinkę tikrasias priežastis mes turėtumėm užtikrinti šis teisės aktas, jog nepastatytumėm vežimo prieš arklį. E, E, tiesą sakant, reikėtų pasakyti, kad nacionalinės reguliavimo agentūros e, irgi netlieka savo vaidmens. Man, pavyzdžiui, yra tekę sudurti su e, keliaiviu, kuris norėjo nusiskūsti KLM aptarnavimu. Jisai kreipėsi į savo Britanijos civilinės aviacijos agentūrą ir e, niekur jam tiesą sakant nepavyko pasidomėti, jie nieko nesidomi, KLM e, pasakė, kad šiuo atveju negali atsakyti šitą klausimą. Na ir vėlgi, jeigu keliaivių teisų užtikrinimas nors kažką mums reiškia, mes turime atitrūkti nesamos padėties ir, kaip Maiklas sakė, iš tikrųjų reikėtų sukurti kažkokią tai europinio lygmens e, nepriklausomą reguliavimo agentūrą, sakykime, savočko ombudsmeno instituciją kuri priverstų oro vežėjus galų gale vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Na ir norėčiau taip pat pareikšti, kad mes turėtumėm taip pat e, e, apžvelgti e, papildomus mokesčius. E, pavyzdžiui, e, esame agentūrų, kurios e, ima mokesčius e, iš keleivių, siekdamas sukurti savo pačių kompensacijų fondą. E, kyla klausimas, kas atsitinka su e, pinigais, kurie sumokami keleivių, kurie, tarkim, nepasirodo, ne, ne, ne, nekeliauja ir panašiai. Tačiau, kai jie pamėgina atgauti pinigus, e, bet kokiu atveju administracinis mokestis yra didesnis negu e, jų realiai gautos iš APD. Tai yra iš to administracinio mokesčio surinktos lėšos. Na ir faktiškai tie pinigai, kurie turėtų būti išmokėti keleiviams, jie nukeliauja kažkur tai kitur. E, na ir dar reikėtų pasakyti, kad e, na, didžioji šių teisės dokumentų, šių teisės aktų dalis yra savaškai nebloga. Mes turėtume be abejo neprarasti šių pasiekimų. E, yra tam tikrų apribojimų, sakykim, laikė dėl e, e, tokiu atveju, kad, tarkim, sudaro situacija panaši į vulkanų įsiveržimą. E, aš manau, kad iš tikrųjų čia reikėtų kalbėti apie multimodalumą, tai yra galimybė permesti keliaivius į kitas transporto rušis. Tačiau Aš manyčiau, kad reikėtų pirmiausiai baigti šitą praktiką, kada skrydžiai atidedami dėl vadinamųjų operacinių priežasčių. O dabar, ponė Trys, ar aš kalbėjau e, iki penkių minučių? atrodo neviršiu šito laiko. Taigi, o dabar, ponia Heja, komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų buvo garbė ir malnumas jūsų klausytis. Aš taip pat galiu jūs pasakyti, kad e, teismas taip pat jūsų išklausė ir dėl to jie priemė sprendimą Valentins atveju, kad techninės priežastis nelaikomos išskirtinėmis aplinkybėmis. Tačiau norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad komisija sveikina iniciatyvą ir pono, pono Teilė. E, pranešimą. Mes norime jam padėkoti už bendradarbiavimą, iš tikrųjų mums buvo malonu tai daryti ir manome, kad iš tikrųjų parengtas pranešimas yra labai kokybiškas. Oro transportas yra pirmoji, matyt, transporto forma, kur e, keleivių teisės pradėtos ginti ir nuo tada iš tikrųjų pasiekta daug. E, keleivių teisės apsaugos aktai buvo primti įvairiuose transporto rušyse, įvairiam transporto sektoriams ir daugiau su šiuo parlamentu mes E, taip pat esame priemę, tarkim, keliaivių apsaugos tam tikrų teisės dokumentų tiek e, keliaiviams keliantis autobusais, tiek laivais. E, vis dėlto man malonu, kad kilo šitą diskusiją, kadangi komisija šiandieną kaip tik tai paskelbė komunikatą dėl visų transporto rūšių keliaivių teisių. Čia pamėginta apibendrinti gana paprastai keliaivių teisės, kurios, kurios taikomos visos transporto sektoriuose. Ir E, siekiame tokiu būdu e, suvienodinti šiek tiek taisyklių taikymą įvairiuose transporto sektoriuose. E, taip pat jūsų informacijai pasakysiu, kad šiandieną pradėtos viešos konsultacijos e, dėl e, oro keliaivių reglamento, te, teisų reglamento 261 peržiūros. Mes mėginsime įvertinti galimą poveikį e, ir taip pat tam kontekste pasinaudosiu progą ir pakviesiu visus suinteresuotus e, prisidėti prie tų klausimų, kurie e, pagrindė bus svarstami konsultacijų metu. Tai yra keliavių teisės, e, skrydžio atidėjimai, skrydžių sutrikimai, su bagažu susijusios piliečių teisės, kaip pasidalinti kaštus, kaip būtų galima tobulinti problemų sprendimą ir galų galia kokios, kaip žalą. E, aš manau, kad viskas turbūt vyks pagal komisijos numatytą darbo programą, taigi e, galtiniai rezultatai turėtų būti 12 metų lapkričio mėnesį. Taigi, ponė Taylor, e, ponė Simpson ir visi kiti gerbimi parlamentarai, jūsų pranešimas, taip pat e, e, ekonominių socialinių reikalų komiteto e, pranešimai iš tikrųjų pasirodė labai laiku ir jie e, stipriai prisidės prie šių teisės aktų peržiūros. E, tačiau visai pasakysiu, taip pat norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl e, pranešimo projektų. Mes sutinkame su pranešėju, kad yra problemų, kuris reikia nagrinėti, būtent e, tai, kad trūksta e, veiksmingo ir tinkamo teisės aktų vykdymo užtikrinimo valstybėse narėse, taip pat informacijos stokos piliečiams, e, kada jiems yra sunku gauti didelius kompensacijas arba šalos atlyginimą. Taip pat norėčiau čia informuoti Jūs, kad komisija toliau tęsia informacinę kampaniją ir, pavyzdžiui, ponia Kunikova vakar vėlgi atnaujino savo apsilankimus, nuo pradėjo nuo Varšuvos. E, ir visą tai susiję su e, informacinė kampanija. Žinote, turbūt, kad e, tokie plakatai kaip Bright ir kiti panašus jie yra išklyjuojami Europos oro uostuose. E, Na ir čia mėginama taip pat e, spręsti tas bent jau pagrindinės sukaupusias problemas, bet to mes ketiname taip pat e, spręsti tokias problemas kaip e, keliai informavimas, aiškesnis jų teisių ir paprastesnis jų teisių išdėstymas, na ir galbūt taip pat pagerintas keliai problemų sprendimas. Taip pat galėčiau sutikti su Džekė, su e, PNR, tai yra keliaiviais, kurie riboto mobilumo. E, kai dėl bankrutų, bank, bankrutavimo, tai tyrimas baigtas ir komisija dabar laukia e, suinteresuotų šalių tam tikro atsakomojo žodžio, jų, jų įnašo. Mes esame pasirengę su jumis taip pat bendradarbiauti šio klausimu. O kai dėl kainodaro skaidrumo komisija šiuo metu dabar tikrina oro paslaugų reglamento 2008-2008, e, e, e, kuris, kuriame kaip tik tai ir kalbama apie šios klausimus. Na ir baigdama norėčiau pabrėžti, kad mes nemažiau kruopščiai dirbame prie kito dokumento, kuriuo siekiamasi gerinti reglamentą 1107 dėl keliaivių su riboto judumu ir kitomis negaliomis. E, ir tikimės, kad šis dokumentas iš naujo bus priimtas 2012 e, metų pradžioje. Tuomet e, mes mėginsime uh, užtikrinti, taip pat, e, kad reglamentas būtų sklandžiai taikomas, pavyzdžiui, per paralimpinę žaidynės Londone ir kad e, žmonės su negale galėtų be sutrikimų keliauti po visą Europą. E, na, vis tai pasakysiu, pana Taylor ir taip pat gerbimi kiti kolegos, mūsų padalinio vadovo vardu kuris beje keisis kitą metą. Mes norime padėkoti už bendradarbiavimą šiais metais. Jūs turbūt šiandien taip pat skaitėte mūsų pranešimą spaudai. Taigi E, Europos oro uostų parengtis pagerėjo, mes tikimės, kad visiems dėl to bus e, patogiau ir saugiau parvykti e, namo. Taigi aš tą progą noriu padėkoti jums visiems ir palinkėti gerų švenčių. Ačiū, ponia Igė. Dabar, ponia Taylor, ar norite dar ką nors pridurti? Neprivaloma, bet jeigu norite. Na, aš manau, kad man reiks nedaugiau penkių minučių. Taigi, e, dėkoju pirmininkė, dėkoju e, ekonominio socialinio komiteto nariams, e, ponė Eger ir dėkoju visiems už jūsų vertingą indėlį ir aš laukiu dar taip pat pakeitimų, kuriuos jūs galbūt norėsite pateikti. Porą kartų man susidarė įspūdis, kad tiesąkant galima tikėtis pakeitimų, tačiau iš principo norėčiau, kad darbas būtų tęsiamas um, tokia bendrumo dvasia e, visiems dalyvaujant ir pasiry... mes visi būtumėm pasiryžę e, iškovoti geriausias sąlygas e, keleiviams, jų teisės užtikrint ir tam mes be abejo turime pasirūpinti, kad oro vežėjai paslaugas teiktų sąžiningai ir taip pat e, draugiškai, taip, kad e, žmonės suprastų, kokias turi teisės ir ko jie gali reikalauti. Tikiuosi, kad tai nėra taip jau sudėtinga ir aš e, tikiuosi, kad visų mūsų bendradarbas duos gerų rezultatų. Kągi, ačiū, pan Taylor, ir dabar Batalė, gal jūs norite ką nors pridurti? Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už galimybę aptarti su jumis kai kurios svarbiausius dokumento fragmentus, dokumento dalis, e, kur be kita ko kalbama taip pat apie kainodaro skaidrumą ir palyginamumą, tai labai svarbus vartotojams e, elementas tam, kad e, keliaiviai galėtų patys spręsti, kas jiems tinkama, ką jie galėtų pirkti, ko ne. Mes taip pat turėtumėm rasti geresnių būdų nagrinėti keliaivių skundus ir mums reikia nuostatų kurios numatytų taip pat ir e, veiksmus e, oro linijų bankrutavimo atveju. Na, o šiaip jau dėkoju visiems ir linkiu visokio pasiekmės. Kągi, ačiū ir priminsiu tik tai, kad e, sausio 12 yra galtinis terminas teikti pakeitimus. Balsavimas transporto komitete vyks vasario mėnesį, o plenarinėme posėdėje balsavimas vyks per antrąją kovo sesiją. Taigi, kaip jau sakiau, sausio 12 paskutinis terminas pakeitimams ir tuo mes baigiame šios popietės darbo tvarkę, o dabar e, prasidės koordinatorių posėdis, taigi visi, kas nedalyvauja.